Dear colleagues, somebody has stolen our hammer, so I have to just... Uh, Kolegos, kažkas mano plaktuką pavogė, todėl turiu šaukti. Jau pradėti reikėtų, nes mūsų šiandienos darbo tvarkė irgi labai ilga. Ir be didelių kalbų prarandame prie pirmo punkto, nes jau salėje yra ponas Oleišikas ir kalbėsime Oleiničiakas ir kalbėsime apie Baltijos jūros strategi regiono strategiją ir didžiųjų regionų vaidmenį ateities anglaudos politikoje. Taigi prašom žodis ponui Oleiničiakui, kad pristatytų savo pranešimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami svečiai. Visų pirma, norėčiau šiltai padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento parengimo sekretariatui, šešėliniams pranešėjams, tiko visiems, kas išsakė e, regionų komiteto nuomonė ir ekonomikos bei socialinių reikalų komiteto nuomonė. Šiame pranešime yra kalbama ir atsižvelgiama į mintis, kurios buvo išdėstos per ankstesnę diskusiją tą temą. Ir e, šiandien kalbėdamas norėčiau priminti, kad dabar šis pranešimas bus svarstomas ir transporto bei e, aplinkos apsaugos komitete. Šie komitetai taip pat svarsto e, šį pranešimą, nes temos susikerta su jų kompetencijos rytimis. Svarbiausia turbūt yra pranešimo išvados ir pasiūlymai, kurie yra susiję su dabar daromomis politinėmis pastangomis Jeigu pažvelgtumėte į biudžeto planavimo laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų, tai pamatytumėte, kad būtent jis mums yra dabar aktualiausias. Ir Baltijos jūros regiono strategija iškilo kaip labai svarbi kaip ir kitos strategijos skirtos makroregioniams, e, pavyzdžiui, Alpėms, e, Viduržėmio jūro regionai, Dunojaus upės baseino šalims ir panašiai. E, visi šie pranešimai dabar yra svarstomi parlamente mūsų kadencijoje. Baltijos jūros regiono strategija yra svarbus dokumentas, todėl kad e, turime visą eilę projektų, įskaitant ir atsinaujinančios energijos projektus, kurie yra aktualūs visai Europos Sąjungai. Mes pabrėžiame, kaip svarbu rasti uh, E, veiksmingus ekologiškus e, transporto tinklus, todėl transporto komitetas ir yra įtraukiamas šio pranešimo diskusijas. Matėme, kaip neproporcingai e, plėtojasi skirtingi regionai, regionų dalis. Ta pati galime pasakyti apie jų ekonominę raidą. Ir labai svarbu yra tuos skirtumus pašalinti, neleisti jiems e, įsišaknyti. Baltijos jūros regiono strategija yra pagrista, gali būti pagrista sanglaudos politika. Mes galėtume geriau suderinti ją su kitomis politikos žuvininkystė, transportu ir bendraja žemės ūkio politika. taip pat e, turiu pasakyti, kad yra temų, kurios yra aptariamas daugelie skirtingų forumų. Baltijos jūros strategija, mano nuomonė, leidžia geriau integruoti regionus. Todėl makroregioninis požiūris ir yra taikomas. Tai leidžia geriau integruoti miestus, e, skirtingas aplinkos zonas ir mikroregionus, kurie yra svarbus, pavyzdžiui, turizmo pramonės e, požiūriu arba juose vyksta kokia nors ypatinga kultūrinė veikla arba vykdomi moksliniai tyrimai. Labai didelis dėmesys yra skiriamas švietimui ir akademiniams tyrimams nes tai yra glaudžiai susiję su mūsų aptariamąją strategiją ir atsižvelgiant į bendrą Europa 2020 strategiją. Supraskim, kad šis dokumentas nėra tik tai techninio pobūdžio dokumentas. Jis gali sukelti daug emocingų diskusijų. Ir bandžiau savo pranešime išvelgti jas. Pirmiausia, aišku, reikia galvoti apie makro regionio požiūrio finansavimą. Nes dabar Baltijos jūros regionas yra vertinamas kaip neretai mikroregionas finansavimo požiūriu ir pinigai ateina iš skirtingų finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, iš sanglaudos fondų ar iš kitų fondų. Ir e, dažniausiai lėšos skiriamos pavieniams šalims. Mano nuomonė, reikia geriau analizuoti būsimai e, Baltijos jūros regiono finansavimo planą Pažvelkime į 21 pastraipą. Ten yra paminėta visa eilė problemų susijusių su e, būsimomis finansavimo rūšimis. Taigi tiek aš įžangai norėjau pasakyti, dabar lauksiu komentarų ko, iš kolegų pusės. Bostinarus first. Ponas Bostinarų pirmiausia. Thank you very much, uh, Mrs. Chairwoman. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti uh, gerbimo kolega, pono Oleičiką. Puikiai padirbėjus. Pranešimas yra nuseklus, visapimantis ir gerai subalansuotas. Be to jame yra paminėti visi svarbiausi dalykai, kurie yra išdėstyti Baltijos jūros strategijoje bei kitose makroregioninėse strategijose. Mes esame komitetas atsakingas už šį pranešimą ir todėl aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis faktus, kur, į kuriuos privalu atsižvelgti. Pirmiausia, kaip jau ir minėjau praeitįje, labai svarbu yra pabrėžti, kad jog būtina į makro regioninę strategiją sitraukti ne ES šalis. Nes aš neįsivaizduoju, kaip galima būtų pasiekti šioje strategijoje nurodytų tikslų, jei tos šalis, kurios dar nėra ES ir turios, kurios galbūt ateityje niekada negalės prisijungti prie ES, negalės daryti įtakos visam regionui, kuriam yra skirta ši strategija. Aš, kalbėdamas konkrečiai apie Baltijos jūros regioną, norėčiau pasakyti, kad vienas iš opiausių klausimų yra šiaurės rovės dujotiekis. Jūs tikriausiai atsiminat, kad e, e, praeitos kadencijos komisija mums sakė, kad šiaurės srovės projektas yra tik tai ekonominis ir nieko daugiau. Tačiau aš norėčiau Jums priminti, kad praeitą savaitę Rusijos ministras pirmininkas Punas Putinas pranešė, kad 2011 metais šis projektas jau bus baigtas įgyvendinti ir dujotikis e, bus pradėtas eksploatuoti. Ir aš norėčiau paklausti, kaipgi mes, Europos parlamentas, galėsime prisidėti e, e, prie šio klausimo tolesnės raidos ir kaip mes plėtosime bendrą energetikos politiką. Nepamirškime, kad šis projektas labai smarkiai paveiks mūsų aplinką bei laivybos Baltijos jūroje sąlygas. Be to, šis projektas svarbus yra ir saugumo požiūrių. Dar kartą norėčiau paminėti, kad prieš dviejus metus du komisijos nariai, ponas Dymas, atsakingas už aplinkosaugą, ir ponas Piebalks, kuris buvo atsakingas už energetiką, o dabar yra atsakingas, atsakingas už aplinkosaugą, uh, po to, kai didelė daug, balsų dauguma buvo patvirtintas pono Libitskio parinktas pranešimas, pažadėjo mums, kad komisija nulatos informuos e, parlamentą apie taip, kaip vykdomas yra šis projektas ir kad mums nu, bus pranešta apie e, e, poveikio aplinkai tyrimo rezultatus. Na, aš norėčiau Jums pasakyti, kad parlamentas ne, negavo jokios informacijos apie poveikio aplinkai įvertinimo išvadas. Nepamirškime, kad šis projektas e, labai smarkiai paveiks e, visus, kas vienaip ir kitaip dalyvauja Baltijos jūros regione. Pavyzdžiui, nelaimių likvidavimo gebėjimai. Ar tos nelaimės būtų sukeltos dėl gamtos reiškinių ar dėl teroristų veiksmų? Kaip mes spręsime šias problemas? Tai yra NATO vandenys, ES teritoriniai vandenys ir ne ES vandenys. Ir netgi galėčiau pasakyti priešieškai NATO nusiteikusių šalių teritoriniai vandenys. Kaip mes spręsime visas šias problemas? mes turėsime skambinti į Briuselį, į NATO būstinę ir sakyti, gelbėkit mus Baltijos jūroje, atvažiuokite pas mus, spręskite mūsų problemas. Ką mes darysime? ar Rusijos e, e, e, laivynas atplauks ir mus gelbės. Na, pagalvokite, dujotikio vamzdžiai yra didžiuliai, kai kurių skersmuo siekia 2 metrus. Kas a, mokės, jei dėl kokios nors nelaimės bus padaryta didžiulė žala Komercinėse sutartyse šie klausimai yra visiškai nepaminėti. Taigi ir dabar, baigdamas, norėčiau pasakyti, jog yra gyvybiškai svarbu į ES ir ne ES e, e, šalių, ar tai būtų Rusija, Moldova ar Serbija, partnerystės susitarimus įtraukti visas teisinės priemonės susijusios su biologinės įvairovės ir aplinkos apsauga. Turime e, siekti, kad mes turėtume bendras e, nuostatas su ne ES šalimis šiuose sritise. Rusija pasirašė uh, konvenciją dėl biologinės įvairovės, tačiau ji niekada jos neratifikavo. Taigi šis pranešimas yra labai svarbus, kadangi jis rodys pavyzdį tolesniems, tolesniems makro regioniniams strategijoms. Todėl turime jį parengti labai teidžiai. Dėkoju. Dėkoju ponui Bašinarui ir toliau ponas Celler. Ačiū, panė pirmininkė. Ir aš taip pat dėkingas poniai Oliničiakui, kad jisai patikė šitą darbinį dokumentą kaip pranešimą. Taip pat esu dėkingas už konsultacijas, už pastarimus, kuriuos mes prieš tai vykdėme. Aš, aš esu savo frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ir kaip jau anksčiau kalbėjęs kolega pasakė, Mes su šiuo e, pranešimu, kalbant apie e, makroregionus ir jiems iškilusiams problemas, e, sukūrėme tarsi bandomąjį projektą. Todėl mes turėtume būti viena vertus atsargus, kita vertus ryštingai veikti. Jeigu ES siekia ateityje didžiausią dėmesį skirti makro regionų problematikai spręsti. Kodėl aš taip sakau? Tai yra todėl, kad makro regioninės strategijos, kurias vykdo ES, bus sėkmingos tik tai tuo atveju, jeigu ES e, valstybės, kurios yra toje, tame regione, aktyviai dalyvaus tose strategijose. Tai yra būtina sąlyga pasiekti šios strategijos sėkmiai. Svarbiausia yra, kad regionai, miestai, salos kurios yra tose regionuose, būtų labai aktyvios ir lauktų tiesiog mūsų impulso. E, o aš manau, kad valstybės narės kol kas santūriai reaguoja tokias strategijas. Ir manau, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų šioje vietoje labiau bendradarbiauti, e, kurdami tokias strategijas. Ir manau, kad mes turėtume išsiųsti tokį signalą nacionaliniams e, parlamentams Baltijos jūros regione ir paskatinti juos įsitraukti į šią strategiją. Makro e, regioninė strategija bus tik tada sėkminga, jeigu ji bus tarpdisciplininė, jeigu apims visus sektorius ir visas politikos kryptis, kaip jau buvo pasakyta pranešime. Vadinasi, mums reikia koordinuoti atskiras politikos kryptis. Uh, Aš pastebiu parlamente, kad Baltijos jūros e, regioną mini e, bent du pranešimai. Tačiau ten nedaug atkreipimas dėmesys e, į tokias strategijas. Aš manau, kad šią strategiją turi nagrinėti ne tik regiono komitetas bet ir visose politikos kryptise reikėtų aptarti Baltijos jūros regioną, atsižvelgti į ekologinės problemas Baltijos jūroje. Juk mes norime įtraukti ir ne ES e, valstybės narės e, trečiasias šalis, tad e, ši problematika jau buvo aptarta. Čia mes turėtume e, atsižvelgti ir ne tik į pakrantės valstybės, bet ir toliau esančias valstybės. E, e, čia visų pirma reikia akcentuoti aplinkosaugą. Ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad, kad Europos parlamentą turėtų užmėgsti santykius su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, pirmiausia, su Rusija, kad būtent strategija, Baltijos jūros strategija būtų iškelta į pirmą planą ir tose šalyse. Uh, Pritariu tam, ką mano kolega ką tik taip aiškiai pasakė. Tačiau aš e, pastebiu, e, kad jeigu kalbame apie Baltijos jūros strategiją, e, kolegos iš karto iškelia šitą šiaurės srovės dujotekio problemą. Šitas dujotekis tai yra realybė. Ar mums patinka ši realybė ar ne? Čia jau komisija turėjo ir praėjus, per praėjusią kadenciją pateikti ataskaitą, e, poveikio vertinimo ataskaitą, tačiau jį to nepadarė. Mes turėjom paklausti komisijos, kodėl jį to nepadarė. Jeigu mes kalbame apie aplinkosaugos problemas ir apie transporto problemas, šis e, projektas e, jau yra e, praktiškai e, įgyvendintas, nes jau buvo atlikti visi iš ankstiniai namų darbai ir e, e, valstybės, kurių, per kurių teritorinius vandenis, pavyzdžiui, bus tiesiamas dujotekis, jos iš esmės jau pritarė tam. Beveik visos. Ir aš manau, kad e, jeigu mes kalbame apie Baltijos jūros strategiją, tai mes neturėtume apsiriboti tik tai vienu projektu, pavyzdžiui, to dujotiekio. Mes turime plačiau žiūrėti. Žinoma, šis projektas yra svarbus, tačiau E, e, Baltijos jūros strategija apriepia daug daugiau. Tai yra žymiai platesnė tema negu, negu tik dujotikio tiesimas. Čia mes kalbame apie infrastruktūros projektus, kurie yra būtini Baltijos jūros regiono šalims. Apie tai reikia kalbėti. Ir e, e dujotikis čia yra tik dalis šios temos. Ir jeigu Ir ko mes norime e, pasiekti šią strategiją, tai kad e, Baltijos jūros regionas būtų labiau integruotas į Europos Sąjungą. Kad e, tame regione ir žmonėms, kurie ten gyvena, būtų sukurta geresnė gerovė ir kad būtų užtikrinta geresnė jų ateitis, kad jie būtų labiau įsitraukę į vidaus rinką. Uh, ir e, nekiltų aplinkosaugos problemų. Tai yra didelis darbas, čia mes jį tik pradedame. Tačiau e, nereikia įsipainioti į diskusijas apie atskirius projektus. So with, uh... Dėkuoju. Rika Manir. Dar viena šešėlinė pranešėja. Mm-hmm. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, niin kuin on tullut jo täällä aiemmissakin puheenvuorossa esille. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą, jau kolegos apie tai kalbėjo, kad jis yra labai gerai parengtas. Šiame pranešime labai aiškiai išdėstyta visų problemų esmė. Dabar labai trumpai kelias pastabas norėčiau užsakyti. Jau buvo minėta, kad ši strategija yra labai svarbi, nes ji rodės pavyzdį ta, ta, kitoms strategijoms, kadangi ši strategija yra kol kas bandomoji. Labai svarbu būtų užtikrinti, kad ateityje ši strategija būtų tinkamai paremta administraciškai bei finansiškai. Dokumente paminėtos kelios galimos problemos, kurios labiausiai yra susijusios su valdymu bei administracija. Manau, kad būtų labai svarbu pabrėžti, jog šios strategijos įgyvendinimas bus labai svarbus makro regionams. Mes nenorime kurti naujų struktūrų, o naujų organizacijų, kadangi jau ir taip turime pakankamai institucijų Todėl būtų labai svarbu gyvendinant šią strategiją pasinaudoti jau visomis turimomis organizacinėmis struktūromis. Toliau šios strategijos finansavimas. Pranešime plač, plačiai kalbama apie finansavimo priemonės, kurias galima būtų pritaikyti. Vėlgi galėsime pasinaudoti jau egzistuojančiomis priemonėmis kurios puikiai tiks šiam projektui finansuoti. Toliau, bendradarbiavimas. Labai svarbu, kad vietos regionų nacionalinio bei netgi gal tarptautinio ligmens e, institucijos bendradarbiautų gyvenina šią strategiją. Yra dar vienas svarbus dalykas, kurį jau minėjo pranešėjas savo pranešime. Tai yra kokybė. Turime pirmiausia pamatyti iš tikrųjų, kokia yra tikrovė ir pato siekti visų užsibrieštų tikslų švietimo atsinaujančios e, energetikos bei aplinkosaugos sritise. Šį klausimą labai rūpi visiems, kas gyvena aplink Baltijos jūrą. Po to, kai e, aiškiai apibrėšime tikslus, turime sugalvoti, kaip galima būtų juos pasiekti, kaip galima būtų realiai praktinėme gyvenime juos įgyvendinti. Ir dar vienas dalykas. Labai dažnai mes kalbame apie 2020 metų strategiją. Nulatos minime šią strategiją. Ir šio, kai kurie šioje strategijoje nurodyti tikslai sutampa su 2020 metų strategijos tikslais. Ir gal galima būtų susijęti šios strategijos bei 2020 metų strategijos tikslus. Jau kiti kolegos minėjo, kad reikia galvoti ne vien apie pačią Baltijos jūrą, bet ir apie atokiausius regionus. Mes nekartą jau svarstėme Arkties regiono strategiją. Ir turime nepamiršti šios šiaurės dimensijos, kuri yra labai svarbi ES ateičiai. Nes mes galėtume pasinaudoti šio regiono potencialu kuris yra didžiulis ir svarbus. Todėl svarbu yra atsižvelgti į šiaurės regiono šalių patirtį šioje srityje. O dabar norėčiau kelias žodžius pasakyti apie šiaurės srovės projektą. Taip, tai yra uh, mūsų tikrovė, jau, tu, jau šį projektą turime. Buvo minėtas jau ir poveikio aplinkai vertinimas, kuris buvo atliktas tarptautinių lygmenių su, buvo pasirašytos ir tarptautinės sudartys. Štai tokie yra faktai. Ir reikėtų šioje strategijoje atsižvelgti į šio projekto galimą įtaką aplinkai bei kitiems dalykams. Ir dėkuoju pranešėjimui už puikų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad taip ir tęsime toliau darbą. Uh, next, rapporteur, uh, Alfonsi, then... Toliau François Alfonsi, po to ponas Kurskis. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju pranešėjui už tai, kad taip įdomiai pristatė šį pranešimą iš įdomios perspektyvos. Nes Baltijos jūros regionas eh, mums sukuria bendrą tarsi strategija regionų raidai Europos Sąjungoje. Aš išsakyčiau porą komentarų ir po to pasistengsiu laiku pateikti pakeitimų. Mūsų nuomonė labai svarbu labiau prioritizuoti transportą. Nes jūra yra transporto kelias ir jūrų transportas be bejonės yra kur kas e, palankesnis aplinkai negu avi, oro transportas, pavyzdžiui. Jūra skatina e, mainus tarp valstybių, tarp žmonių, todėl mes turime skatinti makroregionų augimą. Makroregionas, žinoma, pats terminas yra labai biurokratiškas. Mes tarsi kalbam apie istorinį e, vandenų baseiną Europoje. Todėl turime nepamiršti kultūrinio paveldo. Tai tarsi skatina strategiją įtvirtinti dėl jos įgyvendinimo. Mūsų frakcija mano, kad tai yra labai svarbu padaryti. Lisabono sutartyje daug dėmesio skiriama subsidiarumui ir jį privalu čia atsižvelgti. Turime pabrėžti, kokia svarbi yra ES rolė. Lisabono sutartyje sakoma, kad ES turi įsikišti tais atvejais, kai išsikeltų tikslų galima pasiekti Europos lygmeniu. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kad tikslų ES lygių galima pasiekti kur kas geriau negu valstybių narių lygių. Todėl e, rengiant strategiją būtina atsižvelgti į m, mm, poreikį tiesiogiai įtraukti regionus, o ne valstybės. Labai svarbu pabrėžti, e, kad būtina užtikrinti subsidiarumą. Aš tai sakau, nes mano nuomonė reikia sutvarkyti 19 punktą pranešime. Čia kalbama apie Europos komisiją ir atrodo, kad Europos komisija gana atsargiai šią problemą vertina. Mes primename subsidiarumą, e, turėtume priminti apie subsidiarumą ir reikalauti, kad komisija elgtųsi drąsiau ir labiau bendradarbiautų. Nes čiagi iš esmės reikia sukurti strategiją, kuri veiktų iš apačios į viršų. Iki 2013 metų mes norėtume, kad būtų sukurta derama strategija tiems stambiausiams vandens telkiniams tada mes galėsime tikėtis, kad regionai ir valstybės susijusios su šiomis strategijomis pasiektų reikalingų rezultatų, bet jos turi pradėti veikti jau dabar. Pasiūlymus teikia žemiausias lygmuo, jų negalima primesti iš viršaus. Kad pasiektume gerų rezultatų, komisija turi suteikti žmogiškuosius ir materialinius resursus, tik tada politika atneš naudos. Ar turime ECR pranešėją? Ne. Tada vėlgi žodis pono Olbricht. <laughs> Atsiprašau, iš jūsų nepastebėjau, turime pranešėjai iš ECR. Aš maniau, kad jūs ieškojot kito žmogaus. Sakyčiau keletą pastabų. Uh, panas Olbricht, aš e, žinau, kad mm, gerbiamas pranešimo autorius yra naujokas, todėl pranešimo kokybė yra tikrai labai gera. Šis pranešimas svarbus ne tik Baltijos jūros regionui, bet galvojame bendrai apie makroregioninį mąstymą ateičiai. Todėl tai, ką pasakysime šiandien, turės pasiekmių ateityje. Priminsiu Jums, kad e, regionų politika ar vadinamoji sanglaudos politika yra pagrista yra pagrįžta dviejų tinklų lygmenių ir teisėtumas visas įsitvirtina dviem lygmenimis. Ir paraleliai turėtume galvoti apie naujos regionų politikos sukūrimą, makroregioninės politikos sukūrimą. Tai yra labai svarbus strateginis elementas. Jeigu galvojame, kad reikia dirbti pagal NATS 2 programą, tai pinigai atiteks valstybėms narėms ir valstybės narės tada galės tarpusavėje bendradarbiauti. Jeigu pagalvosime naujai apie makroregionus, tai suprasime, kad yra reikalinga visos ES strategija prieš pastatant ją makroregionams. Visa ES strategija bus e, bendra ir ją galės įgyvendinti regioniniai, vietos partneriai ir nevyriausybinės organizacijos. Taigi, jeigu turime strategiją visai ES, tai ji apims ir sanglaudos politiką, ir transporto politiką, ir mokslinių tyrimų politiką, ir žuvininkystės politiką, visas įmanomas politikos rūšis. Ir e, jos turės būti gerai suderintos, koordinuojamos. Iš kur gausim pinigus, tai yra labai svarbu žinoti. Pradėkim nuo Dunojaus. Niekas čia nekalba apie tai, nors ir žino, kad skirtingos ES dalis rengia savo planus. Pirėnai, Viduržėmio jūros regionas, Karpatų regionas, visi rengia naujus makroregionų planus. Ar mes norim naujo makroregionų žemėlapio Europoje? Ar mes manom, kad tai funkcinių požiūrių problemiški regionai? Ne, mums nereikia naujo ES žemėlapio, mums turbūt reikia naujo teritorinio supratimo Mes turime iškiau apibriežti makroregioną kaip terminą, nes kitaip iškils funkcinių problemų. Pavyzdžiui, Baltijos jūros regionas, kas jis yra, bet e, turi e, persidengti skirtingi makroregionai, nes jie yra funkciniai, o ne geografiniai. Ir negalim kalbėti apie kažkokį tradicinį geografinį regioną strategija tokiu mąstymu turi būti pagrista. Nes jeigu nepakeisime mąstymo, iškils daug problemų ateityje. Aš manau, kad Baltijos jūros strategija parodė, ir tai yra pal palankus elementas, kad kartu galvodami apie bendrą kryptį su skirtingais veikėjais, apie bendrus prioritetus, bendras programas, pasieksime gerų rezultatų ir pridėtinės vertės. Iškyla tik klausimas, kaip tą politiką būtų galima įvertinti kaip naują Turiu galvoje makroregioninę politiką. Ar tai yra e, tas pats kaip e, sanglos politika? Ne, ji neturi nieko bendro su jie ir sanglos politika neturi nieko bendro su sanglotos politika. Bet jeigu mes suvoksime, kad e, makroregioninė politika yra visa apimanti politika, tada ir Nord Stream taps svarbi, nes Nord Stream yra politinė, ekologinė, ekonominė problema. Gal realybė tokia yra, aš net nebežinau, kokia ta realybė šiandien susidarė. Bet aš nenoriu pranešime parašyti, kad realybė yra tokia ir tokia. Tada mes pradėsime galvoti apie virtualią ar įprastinę realybę. Todėl e, aš norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas turėtų būti labai rimtai vertinamas ir jis turėtų įtvirtinti mūsų E, poziciją su kitais komitetais. Ar mums reikia naujos regioninės politikos, ar mums reikia makroregioninių mąstymo pagal trečią tikslą, trečio tikslo viduje, tai yra teritorinėme bendradarbiavime. Aš manau, kad tai yra esminis skirtumas. Laimiai šiame pranešime, šiuo pranešimu ne, nesitikima pabaigti diskusiją, diskusija tik pradedama ir apie tai turim kalbėti. Deutsch. Ačiū, Tamašas Deutsch. Ačiū. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie tų, kurie mano, kad e, mes ne tik oficialiai, formaliai turėtume e, pasidžiaugti šiuo pranešimu. Aš taip pat e, labai maloniai perskaičiau šį vertingą dokumentą. Aš visiškai sutinku su ponu Albrecht, Albrecht, Albrechtu, kad uh, dabar e, tampa tradicija sudėtingose e, diskusijose. Aš paprastai pasisakau pono Olbrichto. Ir e, aš iš tiesų manau, kad šitas pranešimas atneš mums daug naudos. Nes iš esmės manau, kad šitas pranešimas būtų skirstamas į dvi dalis. Viena dalis yra skirta Baltijos jūros regionui šio Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimui, o yra ir e, kita dalis, kaip Olbrichtas, e, kaip panas Olbrichtas pasakė, tai yra makroregionų problematika ir kaip mes spręsime šią problematiką. Taigi, tai yra puikus pranešimas, jisai sudėtas iš dviejų dalių - iš geros ir puikios. Ir e, antroji dalis e, netgi yra pagerinama, pateikiama papildoma informacija. Mes dar tik tai pradedame diskusijas, tačiau e, mes matome, kad jau galime iškelti esminius klausimus, bent jau nukreipti diskusijas tam tikrą linkmę. Aš manau, E, kad e, ilgą laiką, kai būdavo, pavyzdžiui, dvikovos kardais, e, per dvikovą kartais nebūdavo pasiekiamas rezultatas, tiesiog būdavo tarsi ir lygiosios. Tai olimpinės žaidynės jūs tai kartais matote. Taip ir dabar mes turime palaukti kaip bus finansinė perspektyva įvertinta, kaip e, e, vystysis e, visa finansinė perspektyva po 2013 metų. Mes turime įvertinti mikroregionų, regioninės politikos ateitį. Taigi yra iškelti klausimai. Viskas yra susiję tarpusavyje. Tai būtent vienas klausimas seka kitą ir jie yra susiję tarpusavyje. Uh, Tačiau e, mes e, esame tarsi kritikuojami už tai, kad nesijėmėm jokių veiksmų. Mes galime imtis veiksmų. Tačiau e, mes turėtume bendriau mąstyti, imtis bendresnių veiksmų. Ta prasme, kad veiksmai turėtų būti susijęti tarpusavyje. Ir pranešime turėtų būti iškeliami esminiai strateginiai klausimai į kuriuos mes galėtume atsakyti kaip regioninis komitetas, kaip e, e, kiti komitetai, regioninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kad e, mes galėtume priimti sprendimą, žinotume visas alternatyvas, visas galimybės ir priimtume sprendimą dėl makro regiono. Ir dabar panas Olbriktas beveik suformulavo 66 procentus tų klausimų. Ačiū, kaip minėjo panas Oliničiakas mūsų kolegos iš ekonomikos socialinių reikalų komitetų ir regionų komitetų e, taip pat rengia savo e, pranešimus ir diskutuoja šios klausimus su mūsų e, pranešėjais. Dabar yra trys kolegos, kurie dar norėtų kalbėti. Aš e, norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėt neilgiau 2-3 minučių, nes 10 val. mes turime balsuoti. Ir taip pat norėčiau paprašyti Europos komisijos reaguoti į patiktas pastabas ir pagrysti savo veiksmus. Dabar ekonomijos socialinio komiteto tai atstovas, panas Mitas. Ačiū, pane pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Oriničiakui už e, suteiktą galimybę dalyvauti šiuose diskusijose dėl Baltijos jūros regiono. Yra parašyta daug pakankamai ilgų e, nuomonių e, ekonominio socialinio reikalų komiteto vardu e, šiuo klausimu daugumoje nuomonių yra patikta akademinė kritika dėl makro e, e, ekonominių klausimų. Tačiau e, manau, kad vis dėlto kritika yra teigiama ir pozityvi ir šiame pranešime tęsime šį tradiciją. Žinoma, Baltijos jūros strategija nėra tobula, yra daug sudėtingų problemų šiuose strategijoje. Ir šios problemos ne visada susijusios su ekonomika. Ir aš norėčiau paklausyti, o kodėl e, šio klausimo nebuvo, šis klausimas nebuvo išspręstas anksčiau? Visų pirma, e, atsakymas gali būti toks, kad e, turėtų būti didesnė ES valstybių narių integracija. Ir kai kurie regionai nebūtinai atitinka politi, politinių strategijų reikalavimų. Visų pirma, yra sudėtinga geografija, sudėtinga politika ir tam reikia sudėtingų mechanizmų, kad spręstume šios klausimus. Ir aš nemanau, kad e, galima taip lengvai išspręsti šios klausimus. Makro regioninis bendradarbiavimas būtų idealus sprendimas sprendžiant e, integracijos klausimą. Europos Sąjunga e, atlieka didžiulį eksperimentą, bandymą, kaip įgyveninti idėjas e, regionuose. Tos idėjos galėtų pagerinti aplinkosaugą, ekonomiką, pagerinti gyvenimo kokybę mūsų piliečiams. Baltijos e, jūros regiono strategijos e, planas, sukūrimas, jisai turėtų būti persvarstomas. Reikėtų persvarstyti apie prioritetus, ir su, su jomis susijusius, susijusius e, problemas. Ir aš manau, kad e, mes turėtume visi dalyvauti e, aktyviau įgyvendinant šią strategiją. Ir mes, Europos socialinių reikalų, ekonominis socialinių reikalų komitetas, padėsime jums. Ačiū. Aš dabar norėčiau paprašyti regiono komiteto atstovę Poliną Hainel, pranešėją Baltijos jūros strategijos klausimų pasakyti šio komiteto vardu. Ačiū, gerbimi kolegos, aš norėčiau apžvelgti Baltijos jūros strategijos klausimą regionų politikos komiteto vardu. Baltijos jūros strategija buvo sukurta 2006 metų Europos parlamento iniciatyva. Įvairūs e, dalyviai, įvairios grupės dalyvavo kūrent šią strategiją. Ir galiausiai čia mes kalbame apie bandomąjį projektą, e, kuris bus taikomas galbūt vėliau ir kitiems Europos makroregionams. Būtų puiku, jeigu šiame strategijoje dalyvautų visi regionai, visi sektoriai. Į tam reikia sustiprinti koordinavimą šios strategijos. Nes e, kuriant šią strategiją, Europos komisija visą laiką nurodydavo, kad reikia įtraukti visus, ne, nuo pačių žemiausių grandžių iki pačių aukščiausių, kad visi dalyvautų kuriant šią strategiją. Pirmas dalykas e, - iš, išorinė e, dimensija šios strategijos yra labai svarbi. E, be to dar yra svarbus vietos ir regionų administracijų bei veikėjų vaidmuo įvenant šią strategiją. Atsižvelgime, pavyzdžiui, į Norvegiją, Islandiją, Rusiją, Jos irgi taip pat susijusios šią strategiją, jos turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį, bendradarbiaujant, sprendžiant Baltijos jūros strategijos klausimą. Tai reiškia, kad e, čia turi dalyvauti šiame darbe visi regionai, kurie yra susiję su Baltijos jūra. Aš pavyzdžiui e, galvoju apie Ukrainą. Tai reiškia, kad mes turėtume iškelti įvairius e, punktus, kurie galėtų būti susiję su šią strategiją. Tačiau aš manau, kad visais lygmenimis turėtų vykti darbas, turi būti siekiama įvairių tikslų, tačiau visos, visi lygmenys turi dirbti drauge. Aš e, esu patenkinta tuo, kad Europos parlamentas pritarė šios strategijos finansavimui. E, įvairūs e, bandomieji projektai ir tyrimai buvo pradėti. Rusija gali dalyvauti šiuose projektuose. Aš džiaugiuosi tuo faktu, kad mes e, kalbame apie makro regioną. Tai yra toks regionas, kuriame atskirius projektus įgyvendinant dalyvauja įvairių lygmenų administracijos. Jeigu mes e, veiksime tik pagal biurokratinį principą, tada mes e, praktiškai sunaikinsime šitą strategiją ir e, Baltijos jūros regionas praktiškai nutols nuo Europos Sąjungos. Jis nebus integruotas. Mes e, turėtume sukurti atitinkamą komunikacijos politiką, kur būtų apibūdinami, aprašyti šios strategijos tikslai. Šios strategijos įgyvenimas priklauso visų pirma nuo e, tų valstybių, kurios nėra ES narės dalyvavimo. Jeigu jos dalyvaus, tada ši strategija bus sėkmė ir e, šis, ši strategija bus pavyzdys kitiems makroregionams. E, ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti taip pat pranešėjai už pranešimą. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju ir dabar žodį suteikiu pranešėjai, kuris rengia pranešimą apie vietos ir regionų valdžios vaidmenį gyvenint mūsų politiką. Labadiena visiems, aš esu regionų komiteto narys ir aš dirbu Baltijos jūros intergrupėje regionų komitete. Taigi mes taip pat e, dažnai svarstome makro regionus, bei be abejo svarstame ir Baltijos jūros e, strategiją. Aš manau, kad ši strategija puikiai papildys sanglaudos politiką. Aš nemanau, kad mes galime suskirstyti visą Europą į makro regionus, bet yra tokių regionų, kurie iš tiesų yra tikrai makro regionai. Ir jie gali puikiai papildyti mūsų vykdomą sanglaudos politiką. Labai, sunku, labai svarbu yra užtikrinti tinkamą įvairių politinių ligmenų bendradarbiavimą. Jie turėtų būti tarpusavį geriau susijęti. Taip pat reikėtų integruoti į e, tą pačią strategiją kelias skirtingas politikos sritis ir įgalinti regionų ir vietos valdžios atstovus prisidėti prie strategijos gyvenimo konkrečiose vietose. Nes mes žinome iš patirties, kad tais atvejais, kai regionai prisideda prie bendrų projektų, tuomet rezultatai būna kol kas geresni. Moksliniai tyrimai e, rodo, kad labiau koordinuotas e, strategijų įgyvendinimas visuomet labiau pasiteisina. Vietos regionų ir nacionalinės valdžios institucijos turėtų aktyviai sitraukti į bendrą darbą. Mes visi suprantame, kad tvarus augimas, tvari plėtra nėra nulinės sumos žaidimas. Ir e, teigiami poslinkiai vienoje regiono dalyje teigiamai paveiks e, kitas regiono dalis. Ir svarbu apie tai kalbėti, kai kalbame apie mikroregionus, apie makroregionus bei apie visą Europą. Jei apie tai pamiršime, tuomet galime skatinti konkurencija tarp regionų ir nemanau, kad ši konkurencija būtų sveika, naudinga mūsų ateičiai. Dabar aš norėčiau kelis žodžius pasakyti apie Rusiją ir Norvegiją, bei jų vaidmenį Baltijos jūros regione. Manau, kad yra labai gerai, kad ES dabar galvoja apie makro regiono strategiją skirtą Baltijos jūros regionui. Ir svarbu, kad mes būtent uh, ES lygmenių bendrausime su Rusija. Nes e, aš žinau, kad e, vyksta dėrybos su Rusija įvairiais lygmenimis, daugišalio, dvišalio pagrindų, bet neaišku iš tikrųjų, kada jos pasibaigs kokiu, ir kokie bus jų rezultatai. Ir aš tikiuosi, kad e, ši strategija atvers duris geresniam bendradarbiavimui su Rusija ir todėl aš manau, kad jį bus labai naudinga. Dėkuoju, toliau David Sweet. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jis nulatos domisi bei suteikia politinį ir intelektinį impulsą šiai strategijai. Mes žinome, kada prasidėjo darbas ją rengiant ir šis pranešimas yra puikus tolesnis e, e, žingsnis mūsų darbe. Kadangi turime labai mažai laiko, paminėsiu tik tai tris dalykus. Pirmasis dalykas, apie kurį e, šiandien mes kalbėjome ir apie kurį kalbama pranešime, yra tai, kad šis pro, yra, ar tai yra projektas, ar tai yra uh, kažkoks bandoma, bandomasis projektas. Na, iš tikrųjų tai yra ir tas, ir tas, nes jeigu mes sugebėsime tinkamai gyveninti, tuomet ši strategija nebus vien akademinio tyriamojo pobūdžio, ji taps realių projektų. Bet taip pat labai svarbu yra galvoti apie tai, ar šį modelį galėsime pritaikyti kur nors kitur. Jau apie tai kalbėjome ir šiandien, jau Kaip jūsų pirmininkai puikiai yra žinoma, ir praeitą komisiją svarsti šį klausimą, o šiuo metu komisija nagrinėja, kokių rezultatų galima tikėtis iš šios strategijos, nes pirmiausia, mums reikia pamatyti realius rezultatus, antra, kokius išteklius mes galime jai skirti ir trečia, kokį finansavimo mechanizmą galime panaudoti. Ir jūsų paskutinės dvi jūsų pranešimo pastraipos uh, pabrėžia, jog labai svarbu yra, kad komisija įspręstų visas galimas problemas susijusias su administraciniais bei e, finansiniais ir žmogiškiaisiais ištekliais. Na, aš galiu pasakyti, kad mes stengsimės daryti, ką galime. Išteklių prireiks nemažai, strategija yra labai rimta ir mes turėsime dar išnagrinėti, ar iš tikrųjų uh, Baltijos jūros, e, e, pažiūrėjau, e, Dunojaus strategija iš tikrųjų pateisina didesnės išteklių investicijas. Ir dar vienas dalykas, apie tai daug kas kalbėjo, tai yra išorės santykiai. Ir šiuo klausimu galiu pasakyti, kad mes dirbame labai intensyviai su Rusija Mes buvome susitikę su Rusijos užsienio reikalų ministru bei regionės plėtros ministru visai neseniai ir šie susitikimai buvo labai uh, pozityvus. Ir akivaizdu, kad regionai, savivaldybės, vietos valdžios institucijos uh, veikiančius Rusijos federacijoje, atsižvelgdamos į savo be abejo interesus, galės prisidėti prie šios strategijos įgyvendinimo. Uh, Taigi mes galime tikėtis, kad bendradarbiavimas tikrai bus artimesnis ir kad mes galėsime dalintis patirtimi su kaimynais. Taigi mes e, džiaugiamės tuo, kad parengta šis pranešimas, džiaugiamės, kad galime bendradarbiauti su jūsų komitetu ir toliau stengsimės e, e, teisingai ir deramai pasinaudoti jūsų indėlių į mūsų bendrą darbą. Dėkuoju. Aš norėčiau dabar padėkoti pranešėjai bei visiems šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šios įdomios ir svarbios diskusijos. Pakeitimus galime pateikti iki kovo 24 valandos 18, 24 dienos 18 valandos. Taip, jeigu pranešės neprieštaravė, galime baigti svarstyti šį klausimą ir pereiti prie balsavimu. Jiems yra žinoma, kad mes balsuosime dėl dviejų pranešimų. Ir pirmiausia, norėčiau patikrinti, ar veikia balsavimo aparatai. Todėl prašyčiau pasimti savo balsavimo korteles ir jas įdėti į aparatą. Tikiuosi, kad nereikės dažnai balsuoti elektroniškai, tačiau būtų vis tiek naudinga pirmiausia išbandyti sistemą. Taigi mes pradėsime, dabar jungsime aparatūrą. Taip, taip, laukime, laukime, kol jūs visi su, surasite korteles. Matau, kad e, kai kurie kolegos ieško tinkamos kortelės tarp gausybės kitų. Tiesiog neįtikėtina, kiek jų gali būti. Gerai, dabar galime balsuoti. Dar žmonės balsuoja. Pane Daily, jūsų aparatas neveikia. Jūs turite problemų. Pirminkė, aš neturiu su savimi balsavimo kortelės. We, we will uh, do this exceptional. Mes su, surasime uh, kokį nors sprendimą, jūs tiesiog nurodykite mums, kaip jūs balsuojate, kai vyksta elektroninis balsavimas. Taigi, per, dabar balsuojame dėl pono Kirilovo pranešimo. Jūs tikriausiai pastebėjote iš balsavimo sąrašų, kad pakeitimų yra nemažai. Biudžeto ir užimtumo komitetai parengė savo nuomonės, dėl kurių šie komitetai balsavo vakar ir už vakar. Taigi galime pradėti balsuoti. Taigi balsuojame dėl pono Kirilovo pranešimo. 21 pakeitė, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Užimtumo komiteto devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Užimtumo komiteto dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Užimtumo komiteto vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dvidešimt penktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas atmestas. Devintasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Dvidešimt, ne, atsiprašau, vienuoliktasis pakeitimas. Dvidešimt šeštasis atkrinta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas patvirtintas. Dvyliktasis pakeitimas, mes gavome trys e, vienodus pakeitimus, balsuom dėl jų visų, kas už, prieš. Ar aiškiai patvirtintas, ar turime pasitikrinti balsavimo rezultatus? A, kolega nori, kad pasitikrintume. Gerai, taigi dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl dvyliktojo biudžeto komiteto penktojo ir žimtumo komiteto dvyliktojo pakeitimų. Galime balsuoti. Balsavimas baigiamas. 34 balsavo už, 5 prieš. Nelabai suprantu, kam reikėjo tikrinti. Ponas Valnisteroj paprašė, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus gerai. Tryliktasis pakeitimas, gerbėjai kolegos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Biudžeto komiteto šeštasis pakeitimas, kas už, a, jis atkrinta, atsiprašau. Ir užimtumo tryliktasis taip pat atkrinta. Gerai, keturioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Biudžeto komiteto septintasis pakeitimas atkrinta, toliau penkioliktasis Penkioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 27 atkrenta, 16 pakeitimas, kuris yra toks pat kaip ir biudžeto komiteto 8. Kas už šios pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Užimtumo 14 atkrenta, toliau 17, kuris yra toks pat kaip ir biudžeto komiteto 9 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Tai reiškia, dabar galime pereiti prie 18 pakeitimo, kuris yra toks pat kaip ir biudžeto 10.16, kas už, prieš, susilaikę, akivaizdu, kad patvirtinta. 17. užimtumo komiteto pateiktas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas šis pakeitimas. Toliau periname prie konstituojamosios dalies. Pirmoji dalis, užimtumo pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis, užimtumo komiteto antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštoji dalis, tai užimtumo trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Devintoji e, dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Vienuoliktoji e, dalis, kuris, kuri, taip, konstatuomosios dalies vienuoliktasis punktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11a punktas, kas, kas už, prieš, silaikę, atmesta. Toliau periname prie 11b punktų ir žimtum šešto pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 12a punktas, jam yra pateikti 3, trečias, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Toliau 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Užimtumo komiteto 7 pakeitimas atkrenta, toliau perinėme prie 14a punktų ir 4 pakeitimo, kas už, prieš, patvirtinta. Užimtumo komiteto 8 pakeitimas atkrenta ir perinėme prie 20a punkto ir 5 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė Patvirtinta. Toliau periname prie biudžeto komiteto pateiktų pakeitimų teisėkuros rezoliucijai ir pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. O dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso pranešimo projekto. Galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Gerbėjai kolegos, 41 komiteto narys balsavo, 36 balsavo už, 4 prieš ir 1 susilaikė. Taigi šis pranešimas yra patvirtintas. So to, uh... Toliau periname prie Jan Ulbrichto nuomonės projekto dėl 2008 e, metų biudžeto patvirtinimo, biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taigi, No, no, just use this one, please. Yeah, okay. I don't know why, but I hope you are right. So we start with amendment one, which is withdrawn. Sorry, amendment two. Pradedame nuo pirmo, nuo antro pakeitimo, nes pirmas ką tik atsimtas. Kas už antrą? Prieš susilaikė priimta. Toliau. Trečias pakeitimas. Kas už? neatkrenta šis dokumentas. Jeigu tik žodinis pakeitimas būtų buvęs priimtas, tada būtų atkritęs. Balsuojame dėl trečio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taigi dabar pakeitimas žodžiu. Ketvirta pastraipa, ketvirtas pakeitimas atsiimtas, penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktą pastraipą šeštas pakeitimas atsiimtas. Šeštas. Pas, šeštą pastraipą pirmas žodinis pakeitimas, pono Piper. Ar norit papildyti, ką? Mm, viskas aišku, tada balsuojame, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Septinta pastraipa, septintas pakeitimas atsimtas, aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš. Tikriname aštuntą. Tikriname aštuntą elektroniškai. Kolegos ką tik paprašė, balsuojame dėl aštunto pakeitimo. Baigiame. Septyni už, 33 prieš, atmesta. Bet e, gerai yra patikrinti. Devintas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš atmesta. Kas dvyliktas, už, prieš susilaikė priimta. Tryliktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Antras žodinis pakeitimas. Markus nenori komentuoti, todėl balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės projekto elektroniškai. Pradedame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Baigiame balsuoti. 38 už, 1 prieš, 3 susilaikė. Rezoliucija priimta. So now we move to point 13, right? So I thank you very much uh, for the, for the vote. Labai dėkuoju už balsavimą. Dabar periname prie 13 darbo atvarkės klausimo. Sanglaudos politikos indėlis siekiant Lisabonos tikslų neformaliai nustatyti ES 2020 tikslai. Projekto pranešimą parengė Ricardo Cortés Lastra. Taigi, kolegos, gal galėtumėm nurimti, kam būtina išeiti, prašom eiti, tyliai, o mes galėtume pradėti diskusiją dėl pranešimo. Taigi, Ricardo Cortes Lastra, ar norėtumėt mums pristatyti šį dokumentą, kad mes galėtume pradėti? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, be abejonės aš noriu padėkoti komiteto sekretoriatui už visą padarytą darbą ir frakcijų sekretoriams Sí, gracias, prezidenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi, pirmiausia, noriu padėkoti komiteto sekretoriatų už visą padarytą darbą ir frakcijų sekretoriatams, šešėliniams pranešėjams, jų padėjėjams ir jums. E, Taip pat dėkoju regionų generaliniam direktoratui, užimtumo komiteto ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, profesinių sąjungų, regioninių savivaldybių organizacijų e, atstovams už e, jų pagalbą. Rengdamas šį pranešimą aš susitikau su skirtingomis regioninėmis institucinėmis asociacijomis, ypač su regionų komitetu bus tikus. Pirmininkė, Kolegos, kurie norit pasišnekėti, išeikit iš salės, nes e, labai sunku dirbti ir pranešėjui, ir tiems, kurie nori juo pasiklausyti. Informe... Taigi, rengiant šį pranešimą, aš susitikau su skirtingomis regioninėmis asociacijomis ir skirtingomis regionų institucijomis, su regionų komitetu bendravau, taip pat su labiausiai nutolusiu jūrinių regionų atstovais. Buvau susitikęs ir su ekonomikos ir socialinių reikalų atstovais, Europos komisija, regionų generaliniu direktoratu ir užimtumo generaliniu direktoratu. Aš atsižvelgiau visas nuomonės ir mintis išsakytas per tuos susitikimus ir kartu su šešėliniais pranešėjais aš bandžiau rasti konsensusą ir sustiprinti parlamento ir ypač mūsų komiteto poziciją e, prisidedant prie ES 2020 strategijos. Norėčiau išskirti porą svarbių datų rengiant šį pranešimą. Kovo 9 dieną mes nusprendėm e, pavadinimą papildyti, traukiant nuorodą į ES 2020 strategiją. Ir aptarti plačiau sanglaudos ir struktūrinę politiką bei jos vaidmenį siekiant e, įtvirtinti ES 2020 strategiją. Mes suprantame, kad sanglaudos politika yra stipri, gerai finansuojama ir ji yra taikoma visose ES regionuose. Vadinasi, jos vaidmuo 2020 strategijoje yra labai svarbus. E, pranešimo pirmojoje dalyje trumpai apibendrinama e, sanglaudos politika Lisabono strategijoje ir yra išreiškiama kritika dėl fondų naudojimo E, ir dėl to atitinkamai nesėkmės įgyvendinant politiką. Bandoma išlaidas įvertinti ir jų veiksmingumą įvertinti. Prašome, kad būtų parengtas e, vertinimas su konkrečiais rodikliais, kurie, kuris leistų palyginti duomenys iš skirtingų regionų. Be to mes pakritikavome tai, kad regionai ir vietos valdžia nepakankamai aktyviai dalyvavo o taigi yra labai svarbu pilietiniai visuomeniai ir kitoms suinteresuotoms pusėms. Kaip žinome, nepakankamai gerai buvo informuojama apie Lisabono strategiją. Antrojoje pranešimo dalyje yra kalbama apie rekomendacijas busimai 2020 strategijai, regionų vaidmenį, daugias luoksnį valdymą Suprantame, kad regionų dalyvavimas siekiant sanglos politikos tikslų yra labai svarbus, todėl juos reikėtų įtraukti į ES 2020 strategiją. Būtina tam užtikrinti socialinių ir ekonominių veikėjų bei pilietinės visuomenės dalyvavimą bendrai. Tokiu būdu mes e, e geriau susijęsime Lisabono strategiją su bendraja visuomenė, plačiaja visuomenė. E, Be to turime sustiprinti strategijos socialinę dimenciją. Šioje dalyje yra pabrėžiama švietimo, mokymo e, vaidmuo, mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo reikšmė. Yra kalbama, kad būtina žinių trikampį sukurti ir deramai gyvendinti. Kalbame apie mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą, nes josgi labai svarbios inovacijų požiūrių. Be to turime akcentuotis regionų specifiką ir galvoti apie tas grupės, kurios gyvena nepalankiausiomis sąlygomis. Reikia daugiau lankstumo, kad galėtume pagerinti inovacijų, mokslinių tyrimų, informacijos ir švietimo galimybės. Kitaip tariant, reikia geresnės sinergijos tarp strateginių bazių nacionalinių lygmių ir nacionalinių reformų programų. Reikia geresnio koordinavimo ir e, ryšio tarp nacionalinių regioninių politikų kurios yra susijusios su Europos strategijomis. Europos investicijų bankas atlieka labai svarbų vaidmenį ir turėtų jį toliau atlikti, nes jis finansuoja e, inžinerinės investicijų programas. Mažos ir vidutinės įmonės ir toliau turi būti remiamos, bei jų veikla turi būti palengvinta. Tai, kad taip atsitiktų ir kad palengvėtų naudos gavėjų gyvenimas, būtina supaprastinti procedūras ir standartus. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs galėtumėt pasakyti, kaip aš galėčiau pagerinti šį, projektą, e, šį pranešimą ateityje. Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį Dirk Aner, kuris yra regionų politikos generalinio direktorato generalinis direktorius, norėčiau priminti kolegoms, kad paprašėme pirmininkų sueigos pakeisti šio pranešimo pavadinimą ir įtraukti ES strategijos 2020 tikslus. Noriu pasakyti tiems, kurių vakar nebuvo mūsų posėdėje, kad pirmininkų, komitetų pirmininkų suėga mums davė teigiamą atsakymą. Dabar laukiame, kol e, pirmininkų suėga galutinį patvirtinimą suteiks. O pirmininkų suėga įvyks balandžio 12 ar 10 dieną, jeigu teisingai prisimenu. Noriu pasakyti, kad nesvarbu, koks bus galutinis sprendimas mes turėsime šią galimybę pasinaudoti ir pristatyti šį pranešimą, įvertindami jo indėlį į ES 2020 strategijos e, įgyvendinimą. Much, uh, uh, Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, labas rytas visiems. Visų pirma, norėčiau širdingai pasveikinti pranešėją, parengus tokį pranešimo projektą. Esu labai dėkingas, kad jūs išplėtėte šį pranešimą, nusprendėte jį e, išplėsti iki ES 2020 darbo atvarkės. Ir galiu pasakyti, kad man tikrai padarė didelį įspūdį pranešimo turinys – Labai dėkoju Jums už tai, kad pranešime akcentuojama, kad sanglaudo politika nėra tik stabilaus, e, fin, stabilių finansinių asignacijų šaltinis. Tai yra pagrindinis integravimo principas, daugias loksnio valdymo principas ir gera valdysena yra būtina strategijos sėkmiai, todėl apie ją būtina čia kalbėti. Net iš mūsų perspektyvos žvelgiant, e, ši informacija yra be galo svarbi. Per artimiausias keletą savaičių, gerbėjame pirmininkę, mes Europos parlamentui pateiksime pirmąją istorijoje pažangos ataskaitą, kuri yra parengta valstybių narių ataskaitomis apie egzistuojančių programų įgyvendinimą. Tai yra, gyvenimą, tai yra naujas dalykas dabartiniu laikotarpiu ir aš galiu pasakyti, kad valstybių narių ataskaitos suteikia labai daug vertingos informacijos apie pažangą, kuri buvo pasiekta šiai dienai. Jūs visi žinote, kad mes skiriame 230 milijardų eurų Lisabono strategijos prioritetų įgyvendinimui. Be to, tos lėšos yra skiriamos, pasakykime atvirai, Lis, e, ES 2020 prioritetams. Žinoma, mums labai rūpi kitas klausimas. Tai yra, kokios intencijos yra įvardintos valstybių narių programuose ir kas iš tikrųjų darosi realybėje, kaip, kas vyksta praktikoje, kas buvo pastebėta. Galiu dviem sakiniais pasakyti, kad e, nes informacija gausite kur kas išsamesnė ataskaitose. Taigi pasakysiu, kas man labiausiai kelia nerimą. Bendrai įgyvendinimas praktikoje kol kas vyksta labai lietai. Ir tai atsispindi valstybių narių ataskaitose. Žinoma, yra labai daug skirtumų tarp valstybių, tačiau manau, kad iš ataskaitos išplauks ir pozityvesnės informacijos. Jeigu kalbame apie Lisabonos tikslus, Lisabonos prioritetus, tai pažangos yra padaryta daug netgi daugiau negu vidutiniškai būdavo. Vadinasi, nepaisant to, kad e, krizę visos šalis išgyveno, e, tai, kas buvo svarbu Lisabono strategijoje, pasiteisino. Ir tokį sprendimą galime padaryti jau dabar. 27 procentai pinigų skirtų visam tam laikotarpiui buvo skirti projektams praktikoje, vietose. Vadinasi, projektai buvo atrinkti ir pinigai buvo pažadėti tiems projektams. Nebūtinai jie buvo išmokėti, bet pažadėti buvo. Jeigu pažvelgtume, kiek tų lėšų buvo įsisavinta, kiek buvo realiai išmokėta regionų politikai, tai pamatytume, kad maždaug 14 procentų e, tai siekia. Jūs patys galite padaryti palyginimą bet 14 procentų yra maždaug 20-21 procentas to, ką e, turėjome 2000-2006 metų laikotarpį. Taigi praėjo treji metai po to etapo ir jau dabar yra e, akivaizdu, kad per artimiausius metus reikės šiek tiek pasivyti, nes iš savo pusės darome viską, ką galime, esame pasirengę labai intensyviai dirbti, ypač su tomis šalimis, kurios išgyvena rimtas problemas įsisavindamos lėšas. Tačiau, jeigu ponė pirmininkė leistumėt, aš norėčiau pasinaudoti e, šią progą ir paprašyti jūsų pagalbos. Skleiskite šią informaciją savo šalyse. Aš labai pasidžiaugčiau, jeigu jūs uh, tą padarytumėt. Aš galiu suteikti, jeigu jūs pageidautumėt daugiau išsamesnės informacijos. Ir aš pats ir mano kolegos jūs mielai informuotume apie tai, kad tiksliai žinotumėte, kokia padėtis yra susiklošti jūsų šalyse. Tokiu būdu galėsime šiek tiek pastumėti viską į priekį. Kadangi, kai kalbame apie biudžeto peržiūrą šiais metais, o paskui kalbame apie finansų pagrindą, tai vyks kitais metais, turime suprasti, kad akivaizdžiai bus vertinamas lėšų įsisavinimas, kiek lėšų buvo įsisavinta iki dabar. Aš tikiuosi, kad strateginis pranešimas komisijoje bus patvirtintas kovo pabaigoje. Tada mes galėsime jį pristatyti detaliai jums. Mums e, ta info, e, ta, tos ataskaitos buvo labai geros, nes suteikia labai daug informacijos. Keletas žodžių dėl Europos 2020 strategijos, kuri taip pat yra labai svarbi. Ir galiu pasakyti, kad didelė dalimi aš pritariu toms nuomonėms, kurios buvo išsakytos jūsų pranešimo projekte. Ką būtų galima padaryti dėl Europos 2020 strategijos? Pirmiausia, kaip aš jau sakiau, manome, jog jau dabartinė vykdomą politiką bei e, asignavimai Lisabono strategijai gali labai ženkliai ir aiškiai prisidėti prie naujosios strategijos tikslų įgyvendinimo. Ir e, mūsų politikos uždavinys turėtų būti perkelti dar botvarkės Europa 2020 prioritetus į praktiką, į realybę. Sanglaudos politikos vaidmuo, manau, čia yra unikalus, nes sanglaudos politika yra būtent bendrijos, e, visą bendryją apimanti politika. Jis sugeba įtraukti skirtingus sektorius e, praktiškai ir joje yra atsižvelgiama regionų specifika ir jiems sukūriamas raidos programas. Todėl mano nuomonė, sanglūdos politika suvaidins labai svarbu vaidmenį Europos 2020 tikslų įgyvendinime. Dar šiais metais bus pateikti du komunikatai susiję konkrečiai su Lisabonos darbo atvarkė Viename jų bus kalbama apie e, subalansuotos tvarios raidos e, klausimą bendrai. Ir čia mes e, konkrečiai bandysime įvertinti, kaip galima tvarios plėtros tikslus įgyvendinti per sanglaudos politiką praktiškai. Ta pati padarysime su inovacijų politika, nes mūsų nuomonė Inovacijos yra viena svarbiausių temų, kuri išliks ir darbo atvarkė Europa 2020. Manau, kad bendrai Europos 2020 strategijos e, tokie terminai kaip pažangus augimas, socialiai apimantis augimas ir panašiai yra iš esmės susiję su sanglaudos politikos ekonominę, socialinę e, ir teritorinę dimensiją ir jų tikslais. Todėl mes norime šioje srityje būti labai aktyvus ir šių metų pabaigoje, kaip jūs puikiai žinote, ketiname pateikti ataskaitą dėl sanglaudos politikos ir ketiname e, integruoti mūsų politikos kryptis ateičiai. Be bejonės tos politikos kryptis bus susijusios, ar netgi jos bus atsiradusios dėl Europos 2020 e, strategijos sukūrimo. Norėčiau pasakyti, kad mes Europos parlamentą traktuojame kaip labai svarbu, ypač jūsų komitetą šiame procese ne tik todėl, kad jūs esate vienas iš sprendimų prieimėjas, bet ir todėl, kad jūs esate ta varomoji jėga, mobilizuojanti mūsų piliečius ir nacionalinius parlamentus. Tikiuosi, kad turėsime daugiau galimybių pasinaudoti šią strateginę ataskaitą, kad galėtume kartu išsiaiškinti, kokia dabar būklė pasiekta ir per šiuos metus bei artimiausius keletą metų jūs nuolat informuosime, gal porą kartų per metus, trumpai pristatydami, kaip e, lėšos yra įsisavinamos ir kaip įvykiai klostosi skirtingose valstybėse narėse vietos lygmenių. Manau, kad tai bus vienas mūsų pagrindinių uždavinių ir pagrindinių iššūkių. Jis leis tikslus, dėl kurių mes susitarėme, išskirti e, aiškius politinius veiksmus, kuriuos galima įgyventi realybėje. Dar kartą ir iš anksto noriu Jums padėkoti už bendradarbiavimą ir paramą, kurią gauname iš Jūsų pusės. Ta mes jau patyrėme per pastaruosius keletą mėnesių. Dabar žvelgiu į tą naują politiką ir manau, kad Europos 2020 e, kontekste mes suprasime, kad sanglaudos politika gali būti ir yra labai šiuolaikiška raidos, ekonominės raidos politika. Dėkuoju Jums už e, Jūsų pasisakymą, už Jūsų indėlį mūsų diskusiją. Aš tiesiog norėčiau vieną pastabą papildyti tai, apie ką kalbėjo generalinis direktorius. Būtų puiku, jeigu Jūs galėtumėt papildyti. Uh, Jeigu jums reikėtų papildomų žinių apie jūsų šalies e, padėtį, apie informaciją turime apie jūsų šalį, tai e, kaip generalinis sekretorius ir sakė, jūs e, galite, generalinis direktorius ir sakė, jūs galite į kreiptis. Mes taip pat esame įsitikinę, kad pagal naują Lisabono sutartį mes turime dabar daugiau galių ir galime stebėti, kaip, yra, kaip vyksta šis procesas ir galėsime tarti lemiamą žodį ne vien dėl to, kokie ištekliai mobilizuojami šiam procesui vykti. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Kovansko Babinska. Który przygotował raport, dlatego że. E, Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti tiems, kurie e, padėjo renkti šį pranešimą, tai iš tikrųjų labai puikus pranešimas. Mes diskutavome šią temą keliomis progomis, daugiau negu keliomis progomis, netgi pasakyčiau. Jeigu pažvelgtumėte į mano patiktus pakeitimus, pamatytumėte, kad iš esmės mes į, į šį klausimą žvelgime iš kelių skirtingų požiūrių taškų. Ir mm, mes apsiribojame e, keliais pakeitimais, e, daug labai neteikėme. Aš manau, kad taip mes supaprastame visą šio klausimo sprendimą. Taigi dabar pažvelgime į Lisabonos strategijos poveikį. Mes e, neturime dar visos informacijos. Truputį šis reikalas pajudėjo į priekį prie mūsų 2020 metų strategiją, bent jau svarstant ją. Ja Ir e, e, būtent mes, e, kaip komitetas, ir bandome spręsti šį klausimą susijusiu su mūsų ateities ES strategija, 2020 metų strategija. Manau, kad mes nepakankamai pabrėžiame šioje strategijoje regionų ir regionų politikos klausimus, kaip šio viso bendro vaizdo sudėdamasias dalis. Kitas svarbus dalykas, mano nuomonė, yra tas, kad strategija yra e, labiau skirta e, turtingiems regionams negu skurdesniems regionams. O yra tam tikrų regionų, kurie vis dėlto atsilieka savo išsivystimo lygių. Ir mes, e, jeigu norime vykdyti sąnaudos politiką, turėtume vykdyti vis dėlto tokią politiką, kuri atsižvelgtų ir į tuos atsiliekančius regionus. Todėl reikėtų pakeisti tam tikrus dalykus, kad būtų atkurtas teisingumas, kalbant apie regiono pusiausvyrą. Dabar, kalbant apie kitus tikslus, mes neturėtume pamiršti, kad reikia e, informacinių technologijų energetikos ir transporto klausimus spręsti greičiau, dėti didesnės pastangas šiuose srityse siekiant pažangos. Pranešime kalbama apie sąnglaudos politiką kaip e, bendrą tikslą, didžiausią tikslą. Aš manau, kad taip ir yra. Tačiau nepamirškime fakto, kad yra e, įvairūs išsivystimo lygiai, įvairiai išsivyšiusios yra valstybės narės. Ir kartais yra labai didelis skirtumai tarp valstybių. Ir dabar skirtumai netgi yra dar didesni negu praeitie, nes ES išsiplėtė, todėl padidėjo ir skirtumai tarp išsivyščiusių regionų ir mažiau išsivyščiusių regionų. Todėl e, šitie skirtumai dar labiau išriškėjo. Ir manau, kad šiame dokumente į tai turėtų būti atsižvelgta. Ir mes turime atsižvelgti į realybę, kas iš tiesų yra visoje Europos Sąjungoje. Tiesiog aš manau, kad tuos dalykus reikėtų pranešime labiau pabrėžti. Be to reikėtų pabrėžti ir e, žalėje ekonomiką. Ir poreikį e, pasiekti pažangos žiniomis pagristoje visuomenėje, e, skatinti švietimą. Žalioji ekonomika yra mm, tokia ekonomika, kuri kainuos šiek tiek, jeigu bandysime ją pasiekti. Tačiau e, tam ir skirta yra sąnaudos politika. Mes turėtume konkrečiai e, padiskutuoti apie skiriamas lėšas, apie prioritetus ir apie taikomas priemonės, kuriamis bandysime siekti nustatytus tikslų. Aš manau, kad mes e, esame dabar tik tai paties proceso įkarštyje. Procesas dar toli, ne, toli gražu nesibaigė. Tačiau dabar jau reikia pabrėžti atitinkamus dalykus. Pone pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia padėkoti e, pranešėjai už jos pateiktą darbą. Ir norėčiau pažymėti kelis dalykus. Jau pranešėja pasakė, kad nuo 2006 metų, 2008 metų sanglaudos e, programuose buvo įvairūs politiniai e, komponentai įtraukti, kurie buvo e, įtraukti atsižvelgti ir savo strategiją. Pavyzdžiui, ten buvo numatytos didelės investicijos moks, į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Žinoma, tos investicijos būtinos, kad siektume pažangos ir tvarios ekonomikos. Uh, Tačiau mums reikia nustatyti tam tikras tvarias priemonės ir konkrečius e, būtinus sprendimus, kuriais siektume pažangos. Visų pirma, mes nu, turime užtikrinti e, piliečių švietimą ir kvalifikacijų skirimą, kad jie galėtų pristaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos. E, be to, dar norėčiau pabrėžti, kad šiame dokumente pabrėžiamas labai svarbus punktas. Čia E, jau aš įminėjau diskusijoje dėl 2020 metų strategijos. Čia nėra jokių konkrečių sąlygų, kaip regioninės ir vietos institucijos dalyvaus įgyvendinant e, šią strategiją ir siekiant jos tikslų. Aš jau daug kartų sakiau, kad strategijos sėkmė priklausys nuo to, kaip ji bus įgyvendinta vietos ir regioninių lygių. Todėl aš manau, kad vietos ir, ir e, regionų administracijos turėtų būti įtrauktos į sprendimų prieimimo procesą ir jiems būtų skirtos konkrečios lėšos. Tai yra svarbus aspektai, kurie turėtų būti įtraukti į sanglos politiką ir į 2020 m. strategiją. Ir aš manau, kad mes tą strategiją turėtume įgyveninti vietos lygmenį. Ir, e, ir e, lėšos turi būti skirtumas ne tik tai remiantis struktūriniais fondais, jų programomis. Tačiau to neužtenka. Ačiū. Pone Šeter tikriausiai dar netėjo, todėl panas Angurakis. Ačiū. Aš manau, e, šis pranešimas, kurį mes dabar nagrinėjame, yra labai reikšmingas. Mes e, turėtume atsižvelgti į visus pokyčius per nusitį laikotarpį, tačiau svarbiausias dalykas, mano nuomonė, yra šis. E, skirtumas tarp atskirų ES regionų dar labiau padidėjo. Čia jau mano kolegė anksčiau minėjo jeigu pranešime nebus rastas joks sprendimas, kaip mes e, panaikintume šios skirtumus, jeigu mes nerasime, atsa nerasime atsakymo, kodėl taip atsitiko. Aš manau, kad yra informacija, kurią galėtume remtis atsakydami šį klausimą. Ir jeigu mes nerasime atsakymo, tada kaip mes galime pasiekti sąjungos politiką siekiamų tikslų? Aš manau, kad e, yra svarbių didelių problemų, ponia pirmininkė. Ir čia reikia iškelti klausimą, kalbant apie sanglos politiką. Kaip atsitiko, kad e, vystimasis, ekonominis vystimasis yra, išliko tam pačiam lygyje ir kaip mes galėtume sukurti ateities, į ateitį orientuotą politiką. Konstancija Krilė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Visų pirma, e, pranešėja dirba apsunkintomis darbo sąlygomis. E, pats e, iniciatyvinis pranešimas buvo susijęs su analize, kaip sanglos politika galėjo padėti įgyventi Lisabonos strategiją. Daug žmonių teigia, kad Lisabonos strategija nepavyko, kad tai yra žlugęs reikalas, kad e, jinai nepasiekė tų tikslų, kurie buvo nustatyti anksčiau. Todėl aš manau, kad reikėtų surinkti klausimus ir aptarti šį klausimą, kad mes aptartume ir įvertintume visus faktus. Dabar mes negalime nieko konkretaus pasakyti apie Lisabono strategijos sėkmę ar nesėkmę, nes trūksta informacijos. Ir aš paraginčiau, kad mes e, tikrai atliktume analizę ar tam tikri asignavimai, e, tam tikros strategijos buvo tinkamai parinktos Lisabono strategijoje. Ir tai, ką mes darome ir ką pasiūlė komisija ir ką dabar kontroliuoja Europos parlamentas, ar tai yra ta strategija, kurią mes netinkamai gyvendiname ir kuri nepavyko ir galbūt reikėtų sukurti naują strategiją. Tačiau iš pradžių reiktų panagrinėti, kaipgi turėtų veikti šitą strategiją, kad nekartotume praeities klaidų. Todėl aš norėčiau palikėti sėkmės e, pranešėjai, kad iš tiesų jinai traukia daug naudingos informacijos į šį pranešimą. Tačiau tai dar nereiškia, kad e, artimiausius mėnesius, o gal net metus, e, kai bus sanglos politika įtraukta į teisės aktus, neturėtume atidžiai išnagrinėti būsios strategijos ir būsių projektų. Ir aš manau, kad, kad yra, dar yra galimybių gauti tinkamą informaciją ir artimiausiais mėnesiais mes turėtume intensyviau padiskutuoti ir nuspręsti, ką mes ateityje darysime. Galbūt čia galima priekaištauti mums, kad mes e, akcionizmą tam tikrą e, vykstame, imamės veiksmų, jų e, tinkamai neapsvarstę. Tačiau bet kokiu atveju mes norime sukurti tokią sąjungos politiką ES, kad ji būtų tinkama ne tik tai regionams, bet ir apskritai bendrai ES integracijai. Todėl mes turime išanalizuoti Lisabono strategiją mūsų, būtent mūsų komitete. Ačiū. Mes iš tikrųjų aš norėčiau pasinaudoti e, galimybę ir reaguoti į kolegės pasisakymą. Aš manau, kad e, mes turime tam tikrus pranešimus, tam tikrą informaciją, politinius pranešimus šiuo klausimu. Rikardo Kortesas pateikė jį praėjusį kartą. Galbūt mes e, kitą posėdį galėtume pasikviesti komisijos atstovą ir mes padiskutuotume, atsižvelgdami į e, tarybos e, strateginės ataskaitos, kad galėtume e, prieš kitą vadovo susitikimą išnagrinėti šį klausimą. O dabar panas Vanys Elrojus. Ačiū. Dėkuoju, aš esu patenkintas šio pranešimu ir daug kad buvo praplista jo ta, e, jo tema ir jo turiniu. Be abejo, aišku, galima būtų kalbėti apie tai, kaip mes, e, kur ieškosime lėšų naujiems Lisabonos tikslams, e, tai 2020 metų strategijai pasiekti. Jau vakar buvo kalbėta apie tai, kad taryba iš tikrųjų negalvoja apie finansavimą. Jie, jie tiesiog stačia galva kažkur lekia į tolimą ateitį. Ir socialistų koordinatorius apie, apie tai kalbėjo. Mes negalime apsimesti, kad tai mums yra priimtina. Ir aš norėčiau padaryti štai ką, ir gali būti aš net pateiksiu pakeitimą. Aš manau, kad reikia nepamiršti, jog pastaraisiais metais regionų komitetas išnagrinėjo, kaip yra siekiama Lisabonos, kaip buvo siekiama Lisabonos strategijos tikslų. Ir būtent regionų komitetas gali pasakyti svarbu žodį šio klausimo, kadangi 70 procentų lėšų yra naudojama regionuose. Mes prisimnam kokio pranešimą. O tuomet beje niekas nebuvo atsakingas už Lisabono strategiją. Ir kokios pasakė, kad valstybės narės turi būti atsakingos. Na ir kągi padarė valstybės narės. Jos parengė savo ataskaitas, nusintėjo į Briuselį ir tiek, ir viskas. Tai gal reikėtų atsižvelgti mūsų diskusijas sudaryti paktą su regionais dėl 2010 metų strategijos. Komisija gali pateikti atitinkamą pasiūlymą, tam, kad mes aiškiai žinotume, kas ką daro, kaip mes siekiame užsibrieštų rezultatų ir kas yra už juos atsakingas. Nes dabar panašu, kad niekas nenori prisimti jokios atsakomybės, nei verslininkai, nei savivaldybės, nei regionai, Ir pagal atvirą bendradarbiavimo e, principą, kas rengia ataskaitas, kas tikrina, kaip yra įgyvendinami projektai. Regionai parengė kažkokias ataskaitas, valstybės narės jas pasirašė, nusintė viską į Briuselį, tu ir baigėsi. Aš manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, kad regionai yra pasirengę įsitraukti, aktyviai įsitraukti į 2020 m. strategijos įgyvendimą, jie turėtų galimybę tai padaryti. Aš pasisakau už daugia šalį požiūrį. Aš manau, kad ir regionai, ir miestai turėtų turėti galimybę prisidėti prie strategijos įgyvendinimo. Uh, Mes turime sudaryti galimybės tiems mūsų partneriams, kurie realiai investuoja, ne, ne chore kur nors e, gesmes gėda, bet tiems, kurie iš tikrųjų realiai e, e, investuoja lėšas galimybę dirbti ir pasireikšti. Nes dabar mes tik tai esame, esame gražiai išsirikiavę scenoje, bet visiškai nedainuojame. Štai koks yra ES choras. Taigi aš noriu, kad Europa sudarytų paktą su miestais, regionais, nes užtenka jau, kalbame da, apie tą patį. Re, parlamento patvirtinto rezoliucijoje yra vien, viena ar dvi pastraipos, kurioje kalbama apie regionus ir, ir miestus. Mes tuo džiaugiamės, bet tuo viskas ir baigėsi. Ne, mums reikia suvokti, kad mes visi turime prisimti atsakomybę. Nes be abejo, kaip ir visur kitur, galime pasirinkti, ar prisimti atsakomybę už ką nors ar, ar ne. Bet šiuo atveju regionai ir miestai turi nemažai įdomių minčių. Ir šią diskusiją galima būtų pratesti, kai vyks finansinės perspektyvos peržiūra. tas dokumentas e, tikrai irgi yra visiškai absurdiškas. Dėkuoju. Michael Tomber. Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, galėčiau pritarti tam, ką ponas Panistanaras pasakė. Aš iš tikrųjų manau, kad e, mes turėtume pažvelgti į Lisabono strategiją. Ir mes matome, kad Lisabono strategijoje nėra nuosavybės jausmo, e, nėra susitapatinimo su Lisabono strategija. Tačiau kaip mes galėtume įveikti tos, tas problemas ir trūkumus? Aš nežinau. E, Europos parlamentas, žinoma, e, atlieka svarbų vaidmenį Europos 2020 m. strategijoje kartu su taryba. Aš nenorėčiau, kad dėl to vyktų kažkoks e, tampimasis, virvės traukimas į savo pusę tarp tarybos komisijos ir Europos parlamentų. Mes norime, kad būtų bent jau e, Europos ateitis priklausytų piliečiams, o ne funkcionieriams, ne vyriausybėms, ne administracijoms, ne politinių sprendimų prieimėjams. Čia bet kokia atveju mūsų yra toks komiteto tikslas. Ir e, mes aiškiai turime pasakyti, kad e, regioniniai komponentai e, turėtų būti įtraukti į 2020 m. strategiją. Jie turi būti netgi strateginiai elementai. Ir aš dabar norėčiau paklausti, jeigu mes manome, kad pranešimas tikrai buvo tarsi analizė, tai turėtų būti E, kažko pasimokoma iš buvusių strategijų, iš buvusių iniciatyvų. Ir tokiu atveju e, norėčiau paklausti, ar jau galvojame dabar e, įgyvendinamos programoms 2010-2011-2013 metais įgyvendinamos programos, kuriams finansavimas jau numatytas E, vieta e, regioninio finansavimo srityje. Čia e, man kyla tam tikrų abejonių. Čia aš norėčiau sužinoti, kas yra planuojama, nes mes pamatėme apskritai, kaip vėlai įgyvendinamos yra programos, kaip vėlai pajuntami jų rezultatai. Ir ką mano to atžvilgiu regioninės politikos generalinis direktoratas, nes pirmasis e, e, trečdalis jau 2020 metų strategijos jau vyksta ir kokie tikslai yra nustatyti regioninės politikos atžvilgiu. Thank you, Jan Albrecht. O Janas Albrecht. Ir pano, ponas Celeris. Pone pirmininkė, aš norėčiau šiek tiek mus visus išprovokuoti. Mes girdime, kad daug kas sako, jog Lisabonos strategija nepasiteisina. Ir netgi komisijos pirmininkas panas Baroso sako, kad ši strategija buvo nevykusi. Ir jei mes norime sujungti sąnglaudos politiką su Lisabonos strategija, tuomet sanglaudos politikai tai bus, toks šleifas bus nenaudingas. Jei prisiminsime Lisabono strategijos istoriją, suvoksime, kad Lisabono strategija ne visuomet buvo siejama su sanglaudos politika. Lisabonos strategija buvo gyvendinama pagal atviro bendradarbiavimo koordinavimo principą. Ir valstybės narės turėjo prisimti didžiąją dalį atsakomybės už šį projektą. Mes e, stengiamės sukurti atviresnę aplinką, kurioje galėtų dalyvauti ir miestai, ir regionai. Ir būtent tam ir buvo skirtas koko pranešimas, kuriame buvo kalbama apie taip vadinamą juodąjį sąrašą. Nuo pat pradžių turime stengtis pagrysti ES politiką realiai, e, realiais pasiūlymais, realių koordinavimu bei realiomis bendromis priemonėmis. Mes žinome, kad e, santykiuose su senosiomis valstybėmis narėmis yra išlikusi pinigų rezervavimo konkretiems projektams nuostata. Laikai pasikeitė. Panašu, kad dabar mes turime iš tikrųjų dvi strategijas. Ir galime tik taip galėstauti dėl to, kad sanglaudos dalykai nebuvo įtraukti į Lisabono strategiją anksčiau, kadangi būtent šis sanglaudos elementas galėjo išgelbėti Lisabono strategiją. Bet dabar manau, kad juos reikėtų aiškiai atskirti. Ir gali būt, kad e, mes pamiršime apie tai, kad e, Lisabono strategija buvo nemažai ir gerų dalykų. dalykų. Reikėtų visko išmesti iš šiukšlių dėžę. Dabar jau kalbame apie 2020 metų strategiją ir turėtume pasistengti šioje strategijoje, naujoje strategijoje išsaugoti tuos teigiamus, gerus Lisabono strategijos elementus, kuriais e, mes galėtume pasinaudoti. Ir todėl turime iš Lisabono strategiją naują strategiją perteikti miestų regionų matmenį. Taigi nepamirškime, kad turime dvi skirtingas strategijas ir kad dabar nuo vienos strategijos perinant prie kitos reikėtų stengtis išsaugoti geriausius senosios strategijos elementus bei pasistengti naujoje strategijoje nekartoti praeitėje padarytų klaidų, ypač kai mes svarstysime biudžetą, svarbu apie tai prisiminti. Ačiū, panė pirmininkė. Jeigu mes kažką paliekame seno ir kažką imamės naujo, tada iš tikrųjų reikia išanalizuoti, ką mes nuveikėme ir kas buvo blogai. Todėl aš norėčiau padėkoti pranešėjai, kad jinai būtent to ir imasi. Čia kalbame labai daug apie regionus, o aš e, prieš pradėdamas dirbti Europos e, parlamente, aš dirbau regioninių lygmenių. Ir mm, aš žinau savo kolegų nuomonę. Aš žinau, kad uh, žodį Lisabono strategija mačiau tik tai laikraščiuose. Iš tiesų, jisai nebuvo labai susijęs su mūsų kasdienė politinė veikla. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas. Strategijų užduotis yra nustatyti tikslus. Ir čia aš pritariu daugeliu savo kolegų. Jeigu Lisabonos e, strategijos tikslas e, buvo toks, paversti e, Europą dinamiškiausią ir inovatiškiausią e, vietą pasaulyje, tada šito tikslo mes nepasiekėme. Iš tiesų, dabar mes e, susidurime su finansinė krize ir matome, kad kiti regionai labiau nukentėjo negu, pavyzdžiui, Europa. Ir dabar mes turime iškelti savo tikslą. Ar mes siekiame toliau E, Lisabono strategijos nustatytų tikslų ar kit, iškeliame kitus tikslus. Bet kokiu atveju, aš manau, kad Europa turėtų likti e, inovacijų ir ekonominio vystimosi varikliu. O ko tam reikia? Kad visi dalyvautų šioje veikloje, nesvarbu kokiu lygiu, ar čia Europos, ar regiono, ar vietos lygiu. Jeigu to, jeigu e, to nepavyks, tai mes viso, visos bendrijos ciklo neįgyvensime. Čia, e, pavyzdžiui, kalbant apie 2020 metų e, strategiją. Vokietijos e, atveju požiūris į šią strategiją nėra labai teigiamas. Aukštieji parlamento rūmai ir e, žemieji parlamento rūmai Vokietijoje neįjama nuomonę išreiškia apie 2020 metų strategiją, nes taip yra pažeidžiamas subsidiarumo principas jų nuomonė nes netkreipiamas dėmesys į e, regionų balsą. Ir būtent e, čia suformuluojamas tam tikros abejonės ir prieštaravimai. Būtent aš matau, kad dabar vyksta totalus nesusišnekėjimas. Ir kaip mes galim pasiekti bendrų tikslų, jeigu visi lygmenys nebendradarbiauja. Ir dabar norėčiau paminėti tai, ką ponas e, Ježbuzikas pasakė e, visai neseniai e, sustikęs su federacinių žemų ministrais. Europa, jos idėja gali būti gyveninta tik tai tuo metu, jeigu visi bendradarbiaus visais lygmenėmis. Vadinasi, pagrindinis dalykas, prioritetas mums yra Europa pasaulinėje konkurencijoje, kad Tai aš manau, kad tai yra mūsų pagrindinis tikslas ir apie jį mes turime dažniausiai mąstyti. O dabar aš pastebiu, kad sanglos politika per pastarosius e, metus turi įveikti tam tikras problemas, iške, e, iš, išspręsti tam tikrus klausimus, e, kad būtent valstybės galėtų kaip lygios su lygiais bendradarbiauti bendrijos lygmenių. Ir mes taip pat turime spręsti tos klausimus. Mes esame 27 valstybės narės. ES išsiplėtė. Ir kaipgi mes toliau vykdysime savo sąjungos politiką ir kaip mes būsime konkurencingi visam pasaulyje. Amerikiečiai, kinai, indai, man atrodo, kad jiems labiau pavyko išlipti sausiems iš balos, tai yra išspręsti krizės iškeltas problemas. Taigi mes turime nuspręsti dabar, kaip atrodys mūsų ateities politika. Ar mes ES perskirstysime, perskirstysime lėšas, investuosime į skurdesnės šalis. Ar mes. Uh, paremsime tam tikras valstybės ir vyriausybės, kuriams nepavyko uh, susidoroti su krize, ar mes sieksime globalesnių tikslų. Tai yra, e, sieksime konkurencingumo, visos Europos konkurencingumo. Ir, ir e, investuosime daugiau į inovacijas, į, į įvairovę, kurią pasižymė Europą. Vadinasi, pabrėžime savo stiprybės ir bandysime siekti pažangos šioje srityje. Tada mes padėsime ir e, toms skurdesnėms valstybėms. Ir mes Europos Sąjungoje galėsime siekti tų tikslų. E, tai būtent padėsime regionams, kuriems reikia pagalbos. O stiprios valstybės, stiprėja regionai taip ir išliks stiprus. Nes jeigu mes remsime tik tai tas silpnasias, tada mes nebeturėsime lėšų ateityje ir nevyksime nei konvergencijos, nei sanglaudos ateityje. Uh, Aš manau, kad tos diskusijos tik pradėtos ir toliau mes tęskime tą kryptimį. Uh, Victoras Boștinaru. Aș vrea să-l felicit pe colegul meu, pe domnul Ricardo Lastra. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pono Ricardo Lasto, mano kolegai, už šį pranešimą, kuris paskatina diskusijas. Tai sakydamas, aš pirmiausia turiu galvoje tai, kad mes po Lisabono strategijos turėtume vertinti visas padarytas klaidas išnagrinėti savo patirtį ir pagalvoti apie tai, ko mums reikia, kad mes sėkmingai gyvendintume savo politiką ES. Aš manau, kad mums tikrai trukdo politikos valdymo. Be to reikia ir geresnės ekonominės valdysenos. Belgijos ministras pirmininkas vakar apie tai kalbėjo. Ir tą valdyseną turėtume pradėti nuo regionų bei savivaldybių tam reikia strategijos. Strategijos, kuri realiai leistų ES vaidinti svarbu vaidmenį pasaulyje. Todėl mūsų politikos koordinavimas ir valdymas turėtų būti nuoseklesnis ir platesnis. 2020 metų strategiją, jei ją paliksime tarybai, liks už parlamento ribų, mes negalėsime niekaip jos įtakoti, mes turėsime tiesiog viskam pritarti. Visus sprendimus priims taryba, o taryba, beje, taryba jau seniai monopolizavo valstybės narės. Taigi mane vis dar neramina tas nacionalinis matmuo, nes labai tikėtina, kad taryboje valstybės narės vėl sugebės nugalėti ir mes taip ir nesugebėsime tikru, tikruoju Europos lygmeniu gyvendinti šios Europos strategijos. Mes kalbame labai dažnai apie naujas technologijas, atsinaujinančius energijos šaltinius. Puiku. Tačiau, kai galvojame apie naujus energijos šaltinius, Ir kai pažvelgsime į skaičius to, ko turime Europoje, ką, tu, ką turi Kinija, pamatysime, kad ES atrodo juokingai, kadangi Kinija valdo visą savo ūkį ir ekonominę politiką. O mes, mes nieko nedarome, mes naudos tik tai kartojame, kaip galima būtų išsivaduoti iš dabartinės krizės. Kalbame apie tai, kad reikia e, sumažinti atotraukį tarp turtingiausių, vargingiausių regionų, kad reikia viską geriau paskirstyti, kad reikia padėti e, regionams ir taip toliau. Ir dažnai pamirštame, kad ne valstybės narės mums tikriausiai įspręs dabartinės problemas. Vien jų pastangų neužtenka. Reikia platesnio problemos uh, įvertinimo. Ir dabar mes svarstame šį pranešimą, kalbame apie 2020 m. strategiją Ir galime tik tai tikėtis, kad 2020 metais e, e, vėl nekalbėsime, dar kartą nekalbėsime apie tai, kad žlugo dar viena strategija. Labai ačiū pranešėjai už puikų darbą ir labai gerą veiklą. Aš manau, kad nereikia kartoti to, kas jau pasakyta. Strategija 2020 labai ambicinga, jau daug kartų tai paminėta. O dėl Lisabono sutarties, ar greičiau dėl Lisabono strategijos, turim pripažinti, kad jis užlugo, nes mes nesugebėjome jos įgyvendinti. Kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai valstybės narės nebuvo pasiryžusios ją įgyvendinti. O kalbant apie Europą 2020 strategiją, reikėtų pasirūpinti, kad klaidos nebūtų kartojamos. Reikia siekti strategijai konkrečių tikslų, kad jie būtų įgyvendinami. Ir idėjų čia neužtenka, būkim praktiški, būkim realistiški. O kaipgi su ta botago ir pirago sistema, ar ne ją reikėtų čia taikyti, jeigu turėsim realistinius tikslus toli siekiančius? Manau, kad e, pirago ir botago strategija turėtų būti taikoma ir kalbant apie strategijos 2020 biudžetą, finansavimą. Kitaip tariant, bendrijos biudžete e, strategija 2020 turi būti prioritetinė, kad galėtume e, pasiekti tikslų. Kalbėdami apie skirtingus finansavimo šaltinius, turime nepamiršti jų suderinamumo ir sinergijos struktūrinės politikos kontekste galbūt būtų galima numatyti tolesnius akcentus veiksmams, kurių pagrindų strategija 2020 yra sukurta. Tokiu būdu mes galėsime mobilizuoti skirtingus regionus ir skirtingą finansavimą. Jeigu dirbsim tokiu būdu, galėsime sutelkti skirtingas suinteresuotas pusės ir pasiekti viską, ko reikia. Ačiū. Glas. Vrakime se k tomu. Pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau, kad mes grįžtume prie šio pranešimo pagrindo, esmės. Ką sanglaudos politika padarė, kad Lisabonos tikslai būtų pasiekti? Manau, kad tokią diskusiją reikia pradėti. Aš e, labai džiaugiuosi, kad mūsų kolega e, ponas Lastra tokią diskusiją pradėjo. Tačiau nepamirškime, kad turime priemonės ir išteklius. Jau netaip jau ilgai jos egzistuoja. Taigi turime e, jas geriau panaudoti, bet to reikia atlikti reikalingą analizę. Tokie principai kaip partnerystė, integruotas požiūris, subsidiarumas yra pagrindai, tačiau jie turi būti pagrysti. Pavyzdžiui, galime klausti atskirų valstybių narių, kaip jos savo prioritetus nustatė Nes ar buvo atsižvelgta į miestų ir e, kaimų prioritetus, ar miestų plėtros integruotieji planai buvo sėkmingi, ar e, turimi resursai buvo panaudoti veiksmingiau negu kiti, ar e, resursai buvo orientuoti teisinga kryptimi. Galėtume pabandyti klausti, kodėl miestai ir savivaldybės nebuvo aktyvesni naudojant lėšas. Tik du miestai - Amsterdamas ir Rotterdamas pasinaudojo tomis lėšomis. Kodėl kitose valstybėse narėse taip neatsitiko? Ko savivaldybės baiminasi? Turime tokias programas kaip Jeremy ir Jessica – Jos yra pagrystos šiuolaikiškais principais, tačiau jomis naudojamasi labai negausiai. O per jasgi turėtų būti einama į ateitį. Taigi kelkime klausimą, kas trukdo naudotis tokiomis moderniomis priemonėmis. O paskutinė pastaba būtų tokia. Mes nesame vieninteliai bandantis tas problemas išspręsti. Prisiminkime e, regionų komitetą ar kitas institucijas. Kodėlgi jų nepaklausus, ką jie rekomenduotų, kur jie išvelgia problemas. Tada mes galėtume padaryti savo analizę. Manau, kad ponio klas pasiūlymą surenkti tokį mini klausimą yra nebloga mintis. Mano nuomonė, šis pranešimas turėtų padėti atlikti analizę ir parengti rekomendacijas, kaip veiksmingiau ir geriau panaudoti ES pinigus. Karin Kanapa. Ja, herzliches Dankeschön. Ich... Ačiū. Aš sekiau šiandienės diskusiją ir norėčiau padėkoti pranešėjai už 14 punktą jos pranešime. Nes e, šiuose pokalbiuose šiandien jisai buvo per nelik mažai minimas, jeigu mes jau kalbame apie 2020 metų strategiją. Vakar mes kalbėjome apie konkurencingumą, apie augimą. Ir kiekvieną kartą aš e, prisiminiau, kad labai retai buvo minima žodis žmogus. Taigi, o kaip mes norime pasiekti šitą aukimą, šitą e, konkurencingumą? Bet kokiu atveju šitie šitie tikslai nėra savitiksliai. Mes norime augimą ir konkurencingumą ta, eh, užtikrinti tam, kad būtų užtikrinta gerovė žmonėms. Būtent eh, žmonėms eh, vietose, regionuose, kas jie, asme, jie asmeniškai gaus iš to augimo, ar nenukentės ap, aplinka. Ir aš labai dėkinga, kad jūs tai pabrėžiate. Visi tie tikslai - augimas, konkurencingumas yra susiję su tuo, kokią naudą iš to gaus žmonės. Ir šitas perskirtimas lėšų arba gerovės yra skirtas visų pirma žmonėms. Tai e, būtent tai yra tarsi pasidalymas e, savo gerovės skurdesnių ir e, turtingesnių regionų. Galbūt kai kas manytų, kad tai yra truputį per daug socialistinė mintis, e, tokia socialistinė romantiška mintis. Tačiau bet kokiu atveju mes dirbame žmonėms, mes kalbame ne vien apie techninės priemonės, e, procesus, optimizavimą. Tai kas yra mums svarbiausia? Mums yra svarbiausia Europos piliečiai, kuriems mes norime padėti gyventi jų kasdienį gyvenimą. Ir šitas augimas, konkurencingumas nieko būt nebus vertas, jeigu žmonės iš to negaus jokios naudos. E, ačiū, ponė Kadenbach. Kalbėtojų sąrašą baigėme. E, čia dar mano kaimynas paprašė sureaguoti ir po to iš salės turėsim dar vieną pasisakymą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad mane pakvietėte į šią diskusiją. Turiu pripažinti, kad ši diskusija tikrai labai turininga ir aš norėčiau išskirti keletą aspektų, kurie man atrodo labai svarbus. Vienas iš jų buvo pasakyta, kad pasidėkime ant stalo faktus ir juos išanalizuokime. Visiškai sutinku, tą mums reikia daryti. Per balandį, gegužę Turim labai daug galimybių tai nuveikti, nes tikimės, kad kovo pabaigoje bus parengta strateginė ataskaita, o balandžio 19 tikimės galėsime pristatyti sintezį, sintezį sus, apibendrintą įvertinimo ataskaitą. 2006 metų laikotarpį galėsime vertinti kartu ir jau dabar bus aišku, kaip 2000-2006 metai prisidėjo prie Lisabono strategijos ir ne tik prie jos, bendrai prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų įgyvendinimą. Aš manau, kad tai yra veiksmai, kuriuos turime mes dabar atlikti. Ponas Olbricht paminėjo ponas Celeris taip pat apie tai kalbėjo ir keletas kitų. Tam tikra prasme gaila, kad sanglaudos politika buvo tiesiogiai susijęta su Lisabono strategija tik 2007-2013 metų laikotarpiu. Aš prisimenu, jūs gerbiama pirmininkė, kai lankydavotės regionų komitete, dažnai sakydavot, kiek mažai yra žinoma apie Lisabono strategiją. Ir tik per e, kontaktus su regionų politika, su regionės plėtros programomis. Diskusijos buvo pradėtos laikotarpiu nuo 2007 iki 2013 metų. Ir terminas Lisabono strategija tada buvo šiek tiek sukonkretintas daugelio, region, daugelio regiono akise. Tai yra žinoma klaida. Ir negalima tos klaidos kartoti, galvojant apie ES 2020 strategiją. Turime pasirūpinti, kad šios strategijos tikslai būtų labai gerai žinomi visiems nuo pat pradžios. Tokiu būdu mes e, labai didelę dalimi galėtume e, išsikelti aiškius uždavinius regioniai sanglaudos politikai. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad matydamas, kad nors ES strategija 2020 labai didelė dalimi perima prioritetus ir tikslus iš Lisabono strategijos, tai yra konkurencingumas, inovacijos ir taip toliau, vis tik ji nueina dar toliau daugeliu požiūriu. Kur kas aiškiau, gal dar nepakankamai, bet kur kas aiškiau yra įrašyta socialinė dimensija. Be to, mano nuomonė, vienoje strategijoje labai konkrečiai yra kalbama apie ekologinio tvarumo matmenį. Abu šie elementai mums yra labai svarbus. Gaila, kad e, į regionų politiką e, Lisabono strategijoje buvo atsižvelgta taip vėlai. Pažiūrėkime datas. Mes pradėjome 2007 metais dirbti. Septintųjų metų pabaigoje programos buvo patvirtintos. Tada, jau kai jos buvo pradėtos įgyvendinti 2008-2009 metais, e, matėme, kad tik nedidelė dalis to, kas buvo prieinamas anglodos politikos srityje, buvo panaudota. Dabar jau 2010-aisiais gyvenome ir rezultatai tokie patys. Tačiau tik šiandien mes priimame sprendimą dėl Lisabono strategijos ir ją bandome pakeisti ES 2020 strategiją dėje mums nepakako laiko išanalizuoti realiai konkretų ryšį tarp sanglaudos politikos ir Lisabonos strategijos. Be bejonės, sanglaudos politika yra e, savaime vertinga ir keletas parlamentarų paminėjo, kad e, ji ir toliau išlieka svarbi, nes skirtumai tarp regionų išlieka, o per sanglaudos politiką mes galim tam tikrą prasme solidarumą pademonstruoti. Kai turiu, sakau solidarumą, neturiu galvoj labdaros, labdaringumo. Mes norim būti solidarūs, kad skatintume kitų regionų raidą. Pažvelkime į tai, kaip įvertintas laikotarpis nuo 2000 iki 2006 metų. Ir iš tos ataskaitos aš vieną sakinį prisimenu, kur kalbam apie sintezę. Pinigai yra skiriami tam, kad būtų remiamas solidarumas, stengiantis padėti atsiliekantiems regionams. Tai turėjo naudos bendrai ES ekonomikai. Manau, kad tai yra labai svarbus sakinys. Svarbi ir kita pusė Kadangi dabar mes gyvename globalizuotame pasaulyje, negalim vertinti tik ES vidurkio ir sakyti, kad mes pritempiame atsiliekančius regionus prie ES vidurkio. Turime matyti, ir ES 2020 strategijoje yra pasakyta, kad pasaulis labai greitai keičiasi. Iškyla vis nauji ir nauji iššūkiai pasauliniu mastu. Todėl ateityje turime siekti geresnės pusiausvyros tarp šių dviejų tikslų. Be bejonės, tie tikslai yra tarpusavyje labai glaudžiai susiję ir, mano nuomonė, juos reikia aptarinėti kartu. Jeigu mums pavyktų tų tikslų kartu pasiekti, tai esu tikras, kad mes galėtume ženkliai prisidėti prie ES ateities gerėjimo, raidos Ir, o būtent apie tai ir kalbama ES 2020, būtent apie ateities raidą. Atremdami visus iškylančius iššūkius, mes turime dar toliau tobulinti mūsų visuomenę, mūsų ekonomiką. Ir prisiminkime paprasčiausias sutarties nuostatas čia. Viskas turi būti daroma subalansuotai. Jeigu bandysime kartu šiuos uždavinius e, spręsi per artimiausius mėnesius ir metus, tai aš, ponė pirmininkė, esu tikrai optimistiškai nusteigęs ir manau, kad mes galėsim šitą pasiekti. Dėkoju šį pranešimo projektą. Prieš suteikdama žodį Rikardo, norėčiau pati dar šitą pasakyti. Pirmiausia, gerbiamas generalinį direktorių, jūs sakėte, kad kai kurie žmonės diferenci... atskiria sutartį kurioje sakoma, kad reikia siekti sanglaudos politikos, regioninės politikos įgyvendinimo ir mažinti skirtumus. O kitur kalbama, kad Lisabonos tikslai ir ES 2020 tikslai yra kitas dalykas. Nemanau, kad e, šios politikos rūšys tarpusavė kertasi. Josgi viena kitą papildo ir tokiu būdu tie mažinami skirtumai leidžia bendrai pagerinti ES ekonomiką. Šiandien e, suprantame, kad subalansuota plėtra yra reikalinga čia, nelaukiant Indijos ar Kinijos postumio. Per artimiausius 20 metų turėsime investuoti, pasimokę iš Lisabonos sutarties. Prisiminkime mokslinius tyrimus, inovacijas e, į energiją taupančias technologijas ir panašiai. Visą tai leido sukurti subalansuotą plėtrą jau, jau šiandien prie jos priartėti. Bet tuo pat metu mes atsakome į globalius uždavinius, kurie iššūkius, kurie mūsų nelaukia. Mes turime pasivyti ne tik savo kaimynus. E, Vokieti, e, Lenkai turi pasivyti vokiečius ar Lenkija turi pasivyti kiti kaimynai. Mes turim atsižvelgti į pasaulinę areną. O dar vienas elementas, kurį norėčiau čia aptarti yra susijęs su tuo, kad mes neturim pakankamo laiko diskusijoms. Mes suprantame, kad ši diskusija ES 2020 tema yra susijusi su diskusijomis apie ES biudžetą. Ką mes europiečiai turime, kai kalbame apie ES finansavimą, e, programos finansavimą. Kapitalo investicijų problemų jau ištisus dešimtmečius turime turime finansinių rinkų problemų. Mes e, žinome, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms dėl finansų rinkų problemų darosi labai sudėtinga, todėl ES biudžetas turi būti panaudojamas. O ES 2020, kaip atsitiks su ES biudžetu? Ar biudžetas bus padalymas į 12 ar 15 sektorinių biudžetų? Ar fondų, bus sakoma, kad bus įkurti nauji fondai, ir Europos komisija turės sukurti naujų kompetencijos ryčių. Tai kainuos nepaprastai daug, tam prireiks nepaprastai daug laiko. Bet taip pat Europos komisija reikia ieškoti teisinio pagrindo tokiems fondams įsteigti. Arba mes naudojamės jau įsitvirtinusių mechanizmų, kuris buvo naudojamas sanglaudos politikos metu, ištisus metus į jį buvo investuojama, jis buvo tobulinamas ir aš manau, kad į politikos reformas ir toliau bus investuojama. Tas mechanizmas tenkina visus reikalingus kriterijus. Sanglaudos politika ir jos finansavimas e, yra geri dėl to, kad strateginiai tikslai yra sukurti pritaikant juos prie vietos nacionalinės specifikos. O paskui per dėrybas, per tai, kaip mes paskirstome fondus problemams ir projektams, mes prieiname prie e, sąlygiškumo sistemos. Turime mechanizmą, kuris leidžia kontroliuoti visą sistemą, stebėti jį. Turime ir pagalbos mechanizmą. Regionų generalinis direktoratas, aplinkosaugos generalinis direktoratas turi daug žmonių, kurie gali vykti į vietą, išsiaiškinti problemas ir gyvendinti projektus. Aš E, manau, kad mes čia turime politiką ir mechanizmą ją įgyvendinti. Todėl kodėl dabar reikėtų išradinėti kažką naujo, vėl praleisti dešimt metų naujo mechanizmo sukūrimui, išvaistyti daugybę laiko ir e, daug pinigų. Atviras koordinavimo metodas, net ir dabar ES vykus daugelį pokyčių, e, po to, kai buvo nusistatytas ES 2020 mechanizmas. Vis tik dar neturim pakankamai tvirtų priemonių. Gal tai priartins mus prie tikslų, bet neleis jų galutinai gyvendinti. Taigi tokia mūsų politika. Manau, kad mūsų sanglūdos politika Europoje realiai gali padėti. Ponas Lambert ir kiti sakė, kad reikėtų suteikti šansą naujai sutarčiai. Nu jo, jeigu sutrityje sakoma, kad Europos parlamentas atstovauja piliečius. Taigi dabar e, mes atstovavome piliečius, ne tik vietos e, partneriai tą daro. Taigi, kaip galime įtraukti piliečius į šią veiklą, panaudodami politiką, kuri yra taikoma vietose. Tie, kas mano, kad tikslų galima pasiekti per e, naujus mechanizmus, tiesiog neteisingai politiškai elgesi. Ir dabar mm, noriu suteikti žodui, žodį ponui Lastrai paskuti, žo, paskutiniams apibendrinančiams pastaboms. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, aš atsižvelgiau į visas pastabas. Atsižvelgiau į visą tai, ką pasakė kolegos šiuose diskusijose, šiame komitete. Aš manau, e, šis pasikeitimas nuomonėmis buvo labai įdomus ir vertingas. E, aš gavau daug reakcijų į savo pranešimą. Aš pirmiausia e, norėčiau padėkoti poniai pirmininkiai, poniai Hübner. Jūs paskatinote mane parengti šitą pranešimą ir aptarti jį šiame komitete. Tik tai kelias pastabas norėčiau pasakyti dėl tų man išsakytų klausimų. Čia e, kalbame ne apie 2020 m. strategijos e, pranešimą, o apie sąjungos politiką, kuri yra skirta ir susijusi su šia strategija. Aš manau, kad turėtume atskirti šios du dalykus. Svarbu, kad mes aptarėme šį klausimą komitete, kad e, Europos parlamente buvo surinktas toks posėdis, nes Europa laukia tos uh, 2020 m. strategijos, kad ji būtų priimta kuo greičiau, nes situacija, kurioje mes dabar esame, e, sukelia daug problemų visoms e, Europos valstybėms. Aš galiu pritarti tik tai e, ponui Vanislarui, regioninė politika, sąjungos politika yra labai svarbi. Ir, ir mes Turime visi įnešti savo indėlį į, į šią labai strateginę politiką. Ir ponui Lambertui pritariu. Labai svarbu, kad e, e Europos e, piliečiai susidarytų įspūdį, kad ir jie dalyvauja politikos kūrime. Sanglaudos politika apskritai m, išgelbėjo Lisabono strategiją. Tačiau dabar būtina, kad dabar visos e, politikos kryptis, kurios dalyvauja šioje strategijoje, būtų koordinuojamos. Reikia sukurti ir apibriežti tam tikras e, privalomasias 2020 e, e, metų strategijos politikos kryptis. Pone Celė, aš pritariu Jūsų nuomonį. Labai svarbu, kad vietos ir regiono administracijos nemanytų, kad nedalyvauja visame procese ir kad negali bendradarbiauti. Sanglaudos politika ir naujoji strategija reikalauja geresnės komunikacijos tiek vietos, tiek regionų lygmenių. Tai mes turime pasiekti, tai mums yra labai svarbu, nes tik tokiu būdu mes galime ištaisyti e, praeities klaidas ir jų išvengti. Mums iš tiesų reikia e, tiek ekonominės, tiek politikos, tiek politinės valdysenos. Praeitie nebuvo šios politikos koordinuojamos ir tai buvo didžiausia problema. Todėl sąnaudos politika yra tokia svarbi 2020 m. strategija ir aš galiu e, pritarti Anos žodžiams. Mes turėtume, žinoma, patobulinti šį pranešimą. Ir aš esu jūsų paslaugoms, galite e, pateikti pakeitimus ir aš juos išvelgsiu. Ačiū, mėly kolegos. E, Deja, pakeitimus galime pateikti 24 kovo dieną, 18 val. E, pateikite kuo greičiau, nes mes esame apriboti Velykų. Iki Velykų mes turime dėl to priimti pakeitimus. Ačiū e, Jums už e, pasisakymą. Galite užimti vietą šalia kolegų. Dar vienas dalykas, kuris svarbus, dabar mes periname prie pono Valnys Narovės pranešimo, kuris yra susijęs su dviejų e, svarių politikos krypčių sinergiją. E, pone ministroju, Iš, iš esmės, e, aš esu susijęs su pusantrų pranešimu. Tačiau ačiū. Mes kalbėsime apie svarbę politikos kryptį ir apie politikos įgyvendinimą. Mano pranešimas yra susijęs su įgyvendinimu. Čia e, aš atsižvelgiu į tai, kaip e, politika yra gyvenama ir kaip ji veikia. Kartais yra gana naudinga regi komitete kartais pasvarstyti tokius klausimus. Tačiau šiuo atveju mes e, kalbame apie sinergiją tarp regioninių fondų, sangulos fondų ir tarp mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros politiką. Tai būtent septintąją bendrąją mokslinio tyrimo ir technologijų plėtros e, programą. Todėl yra labai gerai, kad mes nusprendėme pasirinkti kitą svarstymo metodą, kad galėtų dalyvauti ir ITRE, pavyzdžiui, komitetas mūsų svarstymuose. E, ir iš tikrųjų šitas mūsų bendradarbiavimas puikiai vyko su kitais komitetais. E, kaip jie sakė, tai buvo labai naudingas abiem pusėm bendradarbiavimas ir gavome daug pasiūlymų bei rekomendacijų iš ITRE komiteto. Labai e, svarbus klausimas yra žinoma, kaip politika įgyvendinama. Ir aš e, norėčiau e, paprašyti ponio Kacemakakio, kaip kartu teikiančio pranešimą kolegos paremti mus mūsų darbę. Dokumentai jau yra pateikti, jūs visi pažinote su darbo dokumentais, todėl aš kalbėsiu trumpai. Aš manau, kad e, mes išaiškėme norą e, e, per pastarąją kadenciją. Mes norėjome susitelkti daugiau ties moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra. Viena vertus mes kalbėjome apie finansinės lėšas skirimą šioms rytims. Kalbėjome apie 7 bendros mokslinio tyrimų technologijų plėtros programos lėšas. Ir E, buvo nustatyta tam tikra e, politika, e, regioniniai fondai prisidėjo prie finansavimo. Buvo iškelti ir kiti Europos lygmenių iškelti tikslai regionų lygių, nacionalinių lygių. Ir buvo sudaryta galimybė decentralizuotai gyvendinti visas šias politikos kryptis. Tačiau jeigu mes pažvelgsime praktiškai, kaip gyveninamos šios programos tai miestuose, regionuose, kaip visos priemonės yra įgyvendinamos, mes matome, kad e, ne visi moka įgyvendinti programas, nes e, vietos partneriai turi galėti, sugebėti įgyvendinti tas programas. Tos programos neturi būti sudėtingos, kad tik tai specialistai jas suprastų. Ir įmonės, universitetai E, mokslinio tyrimo centrai turi sugebėti, suprasti ir gyveninti šitas programas. Ir žinoma, ir mažos vidutinės įmonės jos irgi taip pat turi būti susijusios su mis programomis ir sugebėti jas įgyvendinti. Kaip jau sakiau, e, pranešime mes atsižvelgėme į praktinius dalykus. Taigi e, buvo paprašyta e, e, parengti įgyveninimo ataskaitą ir šiame pranešime ir kalbama apie šitą įgyveninimą įvairių programų. Pranešime aprašyta yra nemažai teigiamų pavyzdžių. Man e, didelį įspūdį padarė komisijos neoficialus dokumentas, neoficiali ataskaita Ir e, ten pažvelgiam į ateitį, sakoma, kad reikėtų imtis kitų priemonių. Žemės ūkio politiką galbūt turėtume palikti nuo šalyje. Tai yra. E, e, ir tikriausiai tam tikri fondai jau atgyveno savo amžių. Taip sako komisija savo ataskaitoje. Ir čia mane išgazino šitą ataskaitą. O savo darbe, kur e, man svarbiausia yra regioninė ir teritorinė sanglauda, aš manau, kad reikėtų iškelti decentralizuotos politikos klausimą. Nes visų pirma, decentralizuota politika pasiekia geriausiai savo tikslus. Nes taip e, skatinimas konkurencingumas, Ir e, čia galima iškelti klausimą, kaip geriausiai skatinti šitą konkurencingumą tomis priemonėmis, kurias mes turime. Tai reiškia, kad mums reikės geros mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politikos, kuri bū, turėtų būti įgyveninta regionuose ir miestuose. Taip e, gali būti ska, skatinamos inovacijos, pavyzdžiui, gamyboje, e, įmonių inovacijos. Taip bus kūriamos naujos darbo vietos ir išsaugomos senosios darbo vietos. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, galima suprasti, kad kai kurios e, kai kurie miestai, e, kai kurie regionai, ypač mega, megapoliuose, ten pavyzdžiui, kur yra daug miestų, tankiai apgyventi regionai, geriau įgyvendino programas, nes jie tai geriau tikriausiai ir sugeba, turi daugiau patirties. E, tačiau jeigu mes e, pasieksime, e, kad pavyzdžiui energetikos iniciatyvos arba kitos inovacijos būtų gyvenimos geriau kai kuriuose miestuose, kai kuriuose regionuose, tai jie galės bendradarbiauti ir su kitais regionais, pasidalyti savo gerąją patirtimį. Todėl nebus labai didelio skirtumo tarp šių programų įgyvenimo mano pranešime yra įvairūs elementai, kurie skirti yra įvertinti taikytą politiką e, ir numatyti, kokiu žingsniu reikia imtis nuo 2013 iki 2020 metų. Bet kokiu atveju aš džiaugiuosi tą įdomią diskusiją, kurią mes čia užvedėme. Žinoma, e, Yra kai kurie problematiški punktai, tačiau juos galime aptarti mes visi kartu ir pasiekti bendrą sprendimą. Aš padėkosiu, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, bendradarbiams ir kolegoms įtre komitete atsakingiams už e, mokslinius tyrimus. Jie e, taip pat turėtų e, aktyviau dalyvauti mūsų darbe. Man tai buvo puikia patirtis. Dėkuoju, Jorgis Hatsimakakis taip pat atvyko mūsų posėdį ir mes malonum, su malonumu sutiksime jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už e, sutiktą žodį ir už e, galimybę kalbėti įtrė komiteto vardu. E, bet pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Vanisenroj už tą puikią iniciatyvą, nes iš tiesų mes išvaistome mūsų potencialą Europoje, nes mes nenustatome tinkamos krypties tam potencialui. Todėl aš manau, kad tai yra puikia pono Valnisteraus iniciatyva. Mes e, e, susipažinome neseniai su 2020 metų darbo atvarkė, mes e, diskutavome apie ją ir mes manome, kad Lisabonos darbo atvarkė nesėkminga buvo todėl, kad buvo nustatyta per daug tikslų, kurie nebuvo pakankamai konkretus. O dabar 2020 metų darbo atvarkė mes turime galimybę nustatyti penkis arba šešis konkrečius tikslus, kurie yra išmatuojami ir kurie tikrai gali nuvesti prie pažangos. Tačiau mes turime iš tiesų visus mūsų sprendimus ir visus politikos kryptis supaprastinti. Tad pavyzdžiui, mes e, galime skirti e, daug dėmesio moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, e, bendro vidaus produkto 3 procentus skirti E, moksliniams tyrimams. Ir taip mes galėtume pasiekti ir e, energetikos veiksmingesnio panaudojimo. Mes e, <clears throat> negalime leisti, kad įvairūs fondai nieko nežino apie vienas kito veiklą. Ir kartais veikia netgi trukdydami vieni kitiems. Mes turime surasti tam tikrą sinergiją, kad bendradarbiautų fondai ir įvairios lėšos būtų skiriamos bendriems tikslams. Pavyzdžiui, kaip mes galime paskatinti elektromobilių uh, gamybos skatinimą ir mokslinius tyrimus jų srityje. Tam galime nukreipti, pavyzdžiui, daug lėšų. Buvo uh, nikelinių, pavyzdžiui, nikelio uh, akumuliatorių pagrindų veikiančio elektromobilių, dabar mes periname prie lyčio e, akumuliatorių. Kaip matome, e, iš esmės e, moksliniai tyrimai vyksta, vystosi, tačiau kyla papildomų klausimų, pavyzdžiui, kaime, kur nėra atitinkamos infrastruktūros, kur aš galėsiu panaudoti, pakrauti šitą elektromobilį. Ir mes turime rasti bendrą sprendimą, apimti globaliai E, vis, visą šią problematiką, tai būtent, pavyzdžiui, elektromobilių kūrimą. Ir aš manau, kad e, tuo e, atveju galėtų geriau bendradarbiauti generaliniai direktoratai šioje srityje. Ir aš manau, kad čia tinkamai visai ir teisingai pastebėjo ponas Vanistinarojus, kaip mes galime paskatinti, pagerinti kelią nuo idėjos iki jos įgyvendinimo. Tam reikia tam tikros infrastruktūros, bendradarbiavimo. Ir čia kyla klausimai, kaipgi mes įgyveninsime puikias idėjas. Ir čia mes iškeltume penkis, šešis tikslus ir suderintume juos, kad juos būtų lengviau įgyveninti. Įvairios institucijos, organizacijos galėtų pasinaudoti e, sąnglaudos e, įvairiais kitais fondais. Tačiau yra įvairūs formuliarai. E, pavyzdžiui, konkrečios skatinimo. E, Sedintoji bendroji mokslinio tyrimo programa. E, šie formuliarai skirti toms programoms yra skirtingi ir sudėtingi. Todėl aš manau, kad reikia suvienodinti tos e, formuliarus. Vienas dar dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai reiktų suderinti sąlygas, kaip būtų bendras finansavimas skiriamas. Pavyzdžiui, regioninis fondas galėtų e, skirti e, lėšas ir kitas fondas dar papildomai skirti lėšas. Mes, e, jeigu norime padėti visiems regionams Europoje, mes norime suderinti mūsų veiksmus. Be to, kita problema, mes turime per mažai ekspertų, kurie išmano, kaip teikti paraiškas arba kaip jie valdytų inovacijas arba inovacijų kelią mums reikėtų šviesti, lavinti e, tuos žmonės, e, būtent, kad būtų lengviau pasiekti iškeltų tikslų. Aš kalbėjau apie elektromobilius, aš manau, kad čia pirmininkaujant Ispanija iškėlė šią iniciatyvą, kad būtų e, kūrimi tokie elektromobiliai. Ir čia iškyla e, tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, susitarime su Graikija. Į Graikiją, pavyzdžiui, buvo daug investuota regioninius fondus, sąjungos politikos e, lėšų. Ir kaip tos lėšos buvo panaudotas? Mes turime panaudoti tas lėšas taip, kad būtų skatinama gamyba, na, našumas. Nes kitaip mes finansuosime tiesiog nežinia ką. Graikija tiesiog yra vienas pavyzdys, kaip netinkamai panaudojamos tos lėšos. Kitas pavyzdys yra Italija, Portugalija. Todėl mes turėtume bendriau, bendrai pagalvoti, kaip sinergiją pasiekti tarp fondų, kaip tinkamai būtų panaudotos lėšos ir tinkamai nukreiptos. Ir tai turi atsispindėti 2020 metų e, strategijoje. Äh, Dėkuoju, Michaelis Toirer, šešėlinis pranešėjas. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mes iš abiejų pranešėjų girdėjome svarbios informacijos dėl šio reikšmingo pranešimo. Mes jau diskutavome šiais klausimais. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Van Nistelrooy už jo iškeltą iniciatyvą už, ir taip pat e, ponui Hasimakagiui iš, iš ITRE komiteto. Aš turiu tik tai kelias pastabas, nes jau beveik viskas pasakyta. Jau aišku, kur ateityje reikės sinergijos, kur geriau reikėtų suderinti mokslinių tyrinių, tyrimų e, programas ir e, sanglaudos fondus. Tai, e, pranešime tai akivaizdžiai parodyta. Ir aš manau, kad šis pranešimas yra puikus pagrindas imtis įvairių strategijų. Tai būtent pirmiausia reikėtų atsižvelgti į Europos pasaulio perspektyvą, tai būtent, kad būtų kūrėmi tam tikri tinklai, ir antra vertus e, būtina taip pat remti ir iš apačios kylančias iniciatyvas, tai iš regionų ir vietos kylančias iniciatyvas. Tai būtent mažos vidutinės įmonės turėtų būti remiamos e, mokyklos, aukštosios mokyklos, kad e, jos paprastai negauna finansavimo, nes tam tikri kriterijai neįvykdomi, kad nėra europinio ligmens jų moksliniai tyrimai nėra tokie revoliucingi. Tačiau tam regionui, kuriame yra ta įmonė arba ta aukštoja mokykla, šie, e, šie moksliniai tyrimai, kuriuos vykdo būtent tos įmonės, yra labai svarbus. Ir mes turėtume palengvinti, e, pasidalyti tą gerąją patirtimį tais moksliniais tyrimais regioninių lygmenių. Nes e, būtent vietos žmonėms jie yra labai svarbus. Ir aš manau, kad šis pranešimas labai e, prisideda prie to, kad mes e, geriau apibrėžiame sąsajas tarp įvairių regionų vietos iniciatyvų. Ir todėl mes turėtume tikėtis arba paraginti, kad komisija čia kaip e, Kazimakakis kolega ką tik pasakė, kad mes sukurtume tam tikrus bendrus vienodus formuliarus, kad suvienodintas būtų tas paraškų teikimo procesas. Tačiau aš e, norėčiau pabrėžti, kad e, ateityje bus ir tie du keliai, tai, tai būtent tai aukštos technologijos, revoliucingi tyrimai ir regioniniai tyrimai jiems būtų irgi suvienodintas paraiškų teikimo procesas, tačiau ten būtų moksliniai tyrimai remiami, kurie skirti regionui ir vietai. Ir kurie e, skirti mažosioms vidutinėms įmonėms, jos būtų skatinamos taip pat vykdyti mokslinius tyrimus. E, ir mes e, apskritai net nelabai nutuokiame, kur yra inovacijų potencialas. Todėl mes turėtume suteikti galimybę žmonėms ir įmonėms būtent išplėtoti tą potencialą imtis iniciatyvos. Kad būtent tos iniciatyvos būtų įgyvenintos. Todėl mes, manau, mes einame teisinga kryptimi, galbūt e, e, pasikeis šis beitas, kaip jau sakė pranešėjas. Tačiau bet kokiu atveju bendroji linija iš to išliks tokia pat ir mūsų Aldė e, frakcija taip pat sveikina šį pranešimą. Madame Dely. Pone Dely. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Vanisteroj už jo pranešimą ir dėkoju jo šešiems ryšėjams už jų pasiūlymus. Tačiau aš norėčiau išsakyti kelias pastabas, apie kurias aš kalbėsiu savo pakeitimuose. Reikėtų sutelkti daugiau dėmesio į tai, kas mums labiausiai rūpės ateityje. Tai yra tai, kad reikės skirti daugiau lėšų tyrimams, kurie yra susijęs su tvaria plėtra. Aš kalbu apie atsinaujančius energijos e, šaltinius, apie geresnį e, geresnė pastatų izolacija bei apskritai e, geresnį energetinį, geresnį energetinį našumą. Panašu, kad mes nematome taip pat šiame pranešime ir ryšio tarp inovacijų bei socialinės integracijos. Manau, kad svarbu yra susijęti sanglaudą su konkurencingumu. Ir žinome, kad uh, to, tokio susijimo pavyzdžių yra, yra nemažai Europoje. Taigi ši Europos mokslinio tyrimų ir taikomosios veiklos programa turėtų padėti mums siekti pagrindinius tikslus. Pirmiausia, turėtume gerinti švietimą, mažindami atotraukį tarp įvairių regionų ir miestų. Toliau turėtume didinti miestų patrauklumą, judumą bei prieigą prie įvairios įrangos ir be abejo gerinti gyvenimo kokybę, gerindami oro kokybę, mažindami triukšmo lygį ir taip toliau. Bet to svarbu būtų didinti ir jaunimo užimtumą. Svarbu, kad užtikrinti, kad jaunimas turėtų taip pat ir prieigą prie naujausių technologijų, kad galėtų ir mokėtų jomis naudotis. Todėl svarbu yra pabrėžti, kad tarp įvairių mokslinio tyrimų programų, kurias gyvendina ES, turėtų būti daugiau sinergijos. Be to, Europos komisija turėtų aktyviau traukti visas suinteresuotas šalis į diskusijas tam, kad vietos bendruomenės galėtų realiai prisidėti prie šių programų rengimo. Pirmininkė, gerbėjai kolegos, dar šešis, e, šešios pavardės mano kalbėtų sąraše ir prašyčiau kalbėti trumpai trutai. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pono Vanistero ir pasidžiaugti, kad jis parengė puikų pranešimą. Aš manau, kad mes iš tiesų kalbame apie ES ateitį. Čia toks yra mūsų pagrindinis tiklas. Koks mūsų startinis punktas? 2007-2013 metais mes turėjome sąnglaudos politiką. Ir e, finansinės priemonės e, įvairiams fondams buvo tris kartus padidintos. Tačiau palyginti su ankstesnių programavimo laikotarpių. 85 milijardai eurų buvo skirti moksliniams tyrimams ir, ir kitoms sritims. Tai buvo svarbus žingsnis palyginti su ankstesniais programavimo laikotarpiais, tačiau palyginti su Junktinėmis Amerikos valstijomis, Kinija, pasakyčiau, kad tai yra tik tai pirmas žingsnis. Mes turime dar labiau didinti finansavimą ir eiti toliau pažangos linkme. Taigi, tokia turėtų būti mūsų ateitis. Aš neturiu daug laiko, todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Labai svarbu, kad mes e, pritaikytume sėkmingus modelius. Pavyzdžiui, e, šitos žinių trikampis, <clears throat> pavyzdžiui, e, įmonių, mokslinių tyrimų ir e, vietos administracijos ryšius. Iš tikrųjų, mes turėtume vis labiau įsisamoninti faktą, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos turi e, būti vystomi e, mokslinio tyrimų centruose ir universitetuose. Ir, jos, ir šitos inovacijos turi būti perkeltos į mažas vietinės įmonės ir, ir į vietos E, valdymo e, administracijos struktūras. Aš manau, sąjungos politika tą procesą galėtų palengvinti. Ir būtent e, sąjungos politika prisidės prie to, kad bus sumažinti skirtumai tarp įvairių valstybių narių, kad bus sumažintas skurdas, taip pat klimato kaitos, demografinės problemos sprendžiamos. Šiame pranešime man labiausiai patinka keli pasiūlymai. Tai būtent, e, kad inovacijos e, būtų konkrečiai remiamos tam tikromis nuostatomis. Ir man labai svarbu, kad įgyvendinant politikas, politikos kryptis ir e, programą turėtų būti remiamos įvairios grupės organizacijos susijusios su tomis programomis. Tai kad būtent tai būtų kuriamos darbo vietos, kaip buvo pasakyta pranešimo pabaigoje. Sveikinu dar kartą su pranešimas puikus. Dėkuoju, ponas Celeris. E, Ačiū, ponė pirmininkė, ir norėčiau padėkoti taip pat Van Listenrojui už puikų pranešimą. Jisai iš esmės eina naujų kelių, nes jisai atlieka analizę, kaip buvo įgyveninta e, jau priimta politika ir e, e, taip pat jisai aprašo būdus, kaip įgyvendinama politika. Jisai ne tik tai gairias nustato, bet ir užsima analizę, kaip vietoje įgyvendinama e, politika ir jos kryptis. Tuo pačiu jisai parodo, kad mes savo komitete mm, turime būtinai atkreipti dėmesį, didelį dėmesį į regiono politiką ir iš esmės mes susiję su tas rytimi, kur daugiausia skiriama lėšų. Ir tai dažnai yra pabrėžiama. Ir visi norėtų e, e, pasinaudoti e, sąjungos politikos lėšomis. Ir ponas Fonisenrojus būtent ir iškelia šį klausimą. Būtent įgyvendinama ši politika, sąjungos politika yra regionų lygmenių. Ir ji ten turėtų būti tinkamai įgyvendinama. Ir e, čia mes kaip atsakingas komitetas turėtume irgi tuo pasirūpinti. Ir panas Kasimakakis taip pat pasakė, kad mes kaip komitetas turėtume bendradarbiauti ir su kitomis politikos kryptimis, su kitais komitetais, nes inovacijų politika tik tada bus veiksmingai gyveninta, jeigu ji bus tinkamai finansuojama ir e, koncentruojama regionuose. E, ir e, jos vystime galės dalyvauti ir vietos atstovai. Dabar aš noriu atkreipti dėmesį į 2009 metų rugsėjo mėnesį komisijos dokumentą. Čia kalba apie regioninę politiką. Ir ten sakoma, kad sąnglaudos politika yra solidus ir puikiai subalansuotas šaltinis inovacijos politikai vystyti. Ir aš manau, kad čia turėtų būti siekiama dar daugiau. Aš e, e, manau, kad e, pono kolegos Winklerio pranešimas Rusijos su šio komisijos dokumentu <laughs> Ir aš manau, kad atsižvelgiant į šį pranešimą mes turėtume patobulinti ir kitus pranešimus, pavyzdžiui, pono Vanisaraus pranešimą įtraukti į jau esamas nuostatas. Sofija Koni ir tada ponas Angurakis. Pane pirmininkė, gerbėjai kolegos, pana Lamberto Van Nisteroj parengtas pranešimo projektas yra labai geras ir vargu ar galėčiau ką nors pridurti. Į viską yra atsižvelgta. Uh, kalbama apie pagrindinės e, pro programas, apie tai, kad jos turėtų būti tikslinės. Viskas yra puikiai suderinta. Taigi aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad sanglaudos politika bei įvairios finansavimo programos yra labai svarbios tam, kad Europa įgytų realų pavydalą mūsų, teri, mūsų gyvenime. Aš e, ištyriau, kodėl mūsų politika e, dažnai yra suvokiama kaip labai abstraktus e, reiškinys. Ir kodėl aš. Europą sunku yra apibriežti. Sunku yra paaiškinti, kas tai yra. Ir man atrodo, kad me, mums nepavyksta gerai gyveninti įvairių politikų, uh, realiai jų gyveninti, yra tai, kad procedūros yra labai sudėtingos. Siekiant sinergijos tarp programų ir iniciatyvų, reikia nepamiršti, kad tai yra labai svarbu, kadangi įvairios instrukcijos prisideda viena prie kitos, jų yra labai daug ir jau buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų taip pat susijęti ir įvairių sričių, politikos ryčių įgyvendinimą su įvairiais kitais dokumentais ir priemonėmis. Pavyzdžiui, buvo kalbėti apie tai, kad būtina suderinti visus uh, paraiškų dokumentus. Taip mes sukursime programos įvaizdį ir pagerinsime visos Europos įvaizdį. Labai svarbu yra dirbti skaidriai. Kartu mes ir supaprastinsime dabartinės procedūras, padarysime jas veiksmingesnės ir pagerinsime vis, mūsų visų įvaizdį, šios strategijos ir mūsų vykdomos politikos įvaizdį. Dėkuoju, ponas Angurakės. Θα πω κάποια πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την προσπάθεια του εισηγητή, η οποία είναι σοβαρή και σωστή. Aš kalbėsiu apie dalykus, kurie nėra tiesiogiai susiję su šio pranešimu. Man atrodo, kad e, egzistuoja didžiulis e, atotrukis tarp politikos ir akademinio pasaulio. Mes kalbame apie regioninės e, programas ir apie tai, kad joms yra skiriamos milijardinės sumos. Bet, pirmininkai, jums tikriausiai yra žinoma, kad galima išleisti visus šios milijardus, galima išleisti ir dar daugiau. Bet vargu ar Ar tai mums padėtų, nes žinome, ka, kaip krizė nusiaubė Europą. Ir viską reikia matyti platesnėje perspektyvoje. Turėtum, panašu, kad dabar mums konkurencingumas rūpi labiau nei žmonės. Turėtume pakeisti savo prioritetus, nes kitaip uh, ateityje turėsime spręsti kur kas rimtesnės problemas. Kaip tai gali būti, kad niekas nepastebėjo, kad krizė patiliukais artėjo prie mūsų? Kaip turėtume puikias programas, gerą planavimą, mes nesugebėjome iškirsti kelio šiai kriziai. reikėtų derinti konvergenciją tarp regionų. Geriau, realiau tą daryti. Pažvelkite į 13 punktą. Man atrodo, kad iš tikrųjų viskas yra kaip tik atvirkščiai. Turėtume kitaip formuluoti. Turėtume galvoti apie tai, kaip sanglaudos politiką galima būtų pasinaudoti įgyvendinant 2020 m. strategiją nes kitaip susidursime su, kartuosime tas pačias klaidas. 2020 m. strategija iš esmės yra labai panaši į Lisabono strategiją. Ir jos silpnoji vieta yra būtent tai, kad svarbiausias prioritetas yra konkurencingumas. Jam skiriamas visas dėmesys. Mes skirsime papildomas investicijas toms rytims, kurios ir taip jau uh, yra labai išplėtotos. Kitaip reikėtų dirbti. Reikėtų ieškoti kitų būdų, kaip galima būtų mažinti atotrukį. Nemanau, kad mums reikia dar papildomų uh, siličio slėnių Europoje. Ponas Vanisterio savo pranešime apibūdino problemas labai aiškiai ir turime ieškoti konkrečių priemonių, kaip galima būtų jas spręsti, įtraukiant miestus ir regionus. Konsultamosios dalies F punkte apie tai užsiminama. Taigi, man atrodo, kad pranešimas iš esmės e, yra žingsnis tinkama linkme, bet ir dar daug ką reikėtų paaiškinti. Aš Dabar su, norėčiau sutikti žodį Mikeliui Indarbas, kuris yra sakingas už inovacijas e, įmonių generalinėme direktorate. Dėkuoju pirmininkė, šis e, pranešimas tikrai paskatins e, diskusijas, jis suteikia nemažai peno pamastymams. Pirmas dalykas yra, kaip galim būtų suderinti sąjungos politiką su 2020 m. strategija. stiprinant e, e, dėmesį konkrečioms temoms bei konkrečioms rytims. Ir antra, visi suprantame, kad, e, kad tarptautinės inovacijos ir regionuose daromos inovacijos yra tarpusavį suderinami dalykai. Komisija atrinko nu, e, mokslinio tyrimų prioritetus ir regionai po to gali iš to prioritetų sąrašo išsirinkti tai, kas jiems yra svarbiausia ar tinkamiausia. Ir taip mes tai kursime bendrą Europos inovacijų sistemą. Leiskite Jums papasakoti dabar apie tai, ką mes veikiame Mes pirmiausia stengiamės e, įgyveninti pasidalyjamojo valdymo principą, kuris yra pagristas subsidiarumo principu, ir antras yra tiesioginis valdymas, kuris yra grindžiamas konkurencingumu ir skirtas daugiausia tarptautiniams, pro, e, tarptautiniams projektams. Kartu tai yra ir du skirtingi e, finansavimo būdai nuo 10-mečio vidurio, nuo to laiko, kai buvo pirmą kartą pasirašytas generalinio direktorato bendradarbiavimo e, susitarimas, kuris e, e, galiojo daugiau nei dešimtmetį, mes sugebėjome pasiekti didelės pažangos. Ir Mes pasirašėme dar vieną tokį e, susitarimą skirtą potencialo vystimui bei inovacijoms. Taigi visi direktoratai veikia iš vien ir stengiasi remti vieni kitus. Dar vienas svarbus dalykas yra dalymasis geriausia, pažangiausia praktika. Jums tikriausiai yra žinoma, kad kiekvienas generalinis direktorius stebi E, nuo 10 iki 15 įvairių projektų, kurie yra finansuojami iš e, to direktorato ir kurie yra gyvendinami regionuose. Ir dar vienas dalykas. E, tai yra fiksuota suma, kuri yra skiriama nenumatytoms išlaidoms. Šią sumą suderinome, dabar jos yra vienodos visom, visoms programoms uh, kort doen door een aantal zeg maar, opmerkingen zoals gemaakt. Panas Van Nisteroj, taip labai trumpai, pirmininkė, lab, tiesiog norėčiau pakomentuoti išsakytas pastabas. Man atrodo, kad e, viena iš problemų yra tai, kad e, komisijos ir parlamento sistemos yra labai skirtingos. Abijos siekia uh, geriausių rezultatų ir ieško finansavimo šaltinių. Tai iš esmės nėra blogai, nes tikslas mūsų tas pats, mes tiesiog turėtume suvienyti savo pastangas. Tai yra būtina, jei mes norime sukurti papildomą vertę Gal ir nereikėtų visko sumesti į vieną puodą. Turime dvi skirtingas sistemas, kurios e, puikiai veikia ir kartu turime regionų politiką, kuris skatina inovacijas, rūpinasi aplinkosauga bei socialinėmis naujovėmis. Mums reikia iš tikrųjų turėti tokias priemonės, kuriomis mes galėtume naudotis. Grenadoje vyko neseniai konferencija, kongresas, kuriame buvo kalbama apie inovacijas regionuose. Ir entuzi, entuzijazmo šioje konferencijoje buvo štai labai daug. Ir regionai siekia kuo geresnių rezultatų. Jie nori tapti konkurencijos centrais. Ir tai darydami regionai dažnai pasinaudojo regionių fondų lėšomis tam, kad e, sukurtų inovacijoms reikalingą infrastruktūrą. matome, kad e, labai daug investuojama yra in infrastruktūrą ir valstybės narės taip pat išleidžia nemažai pinigų tam, kad sukurtų inovacijoms tinkamą struktūrą. Aš stengiausi tiesiog pagalvoti apie tai, kokiu tolesnių žingsnių mums reikėtų tam, kad e, visi, visos suinteresuotos šalis, visi inovacijų veikėjai galėtų aktyviau prisidėti prie inovacijų kūrimo proceso. Jau kalbėjome apie prioritetus ir be abejo regionai galės pasirinkti, kurie prioritetai yra labiausiai jiems priimtini. 2020 m. strategijoje strategija bus skirtas biudžetas. Ir kai kas teigia, kad reikia skirti nuolatos vis daugiau lėšų moksliniams tyrimams, pasiremiant Kinijos, JAV pavyzdžių. Finansuojant regionų pastangas mes galėtume pasiekti geresnių rezultatų, nei tiesiog e, išleisdami tuos pačius pinigus, spręsdami problemas kitų lygmenių. Regionai, e, savivaldybių merai. Štai kas geriausiai išmano, kokie yra regiono ypatumai Ir būtent jie turėtų spręsti, kas jiems labiausiai tinka. Nebejoju, kad e, regionai yra skirtingi ir e, regionai galėtų, išvaldami į savo e, ypatumus, prisitaikyti prie bendro inovacijų skatinimo proceso. Labai dėkuoju visiems. Dėkuoju už visas pastabas. Dėkuoju ir už tai, kad jūs iškėlėte ir socialinė, socialinės dimencijos klausimą. Aš pasižymėjau tai, apie ką jūs kalbėjote. Taigi, pasistengsiu, pasistengsiu išnagrinėti visas jūsų pastabas. Man atrodo, pakeitimus galime teikti iki kovo 24 dienos ir aš tenksiuos e, dirbti kuo skubiau ir atitinkamai pakoreguosiu šį pranešimą, kuris galėtų veiksmingai prisidėti prie e, diskusijų apie 2020 metų strategiją. Gal pirmininką galėtumėt priminti, e, koks yra šio pranešimo rengimo grafikas? Ačiū, Lambert. 24 kovo 18 val. pakeitimo pateikimo terminas. Noriu padėkoti pranešėjams ir Lamberui ir Jorgos Hatsimarkakis už tai, kad taip kokybiškai buvo bendradarbiaujama užtikrinant abiejų komitetų bendrą darbą. Manau, kad tai bus svarbu mūsų komiteto ateičiai. Tuo baigiu šį klausimą ir baigdama noriu informuoti, ką nusprendė politikos koordinatoriai vakar buvo priimtas sprendimas dėl to, kam paskirti nuomonę apie integruotą jūrų politiką. Buvo nuspręsta skirti ją e, socialdemokratų frakcijai. Taip pat priimtas sprendimas suorganizuoti seminarą dėl ES anglaudos politikos koordinavimo po 2013 metų. Koordinatoriai nusprendė iki kovo 22 dienos nusiųsti komentarus ir temas pasiūlyti, kurias būtų galima aptarti per šį seminarą. Be to buvo priimtas sprendimas nusiųsti delegaciją į Rumuniją trims dienoms. Ir mes tikimės, kad rumūnai pasiūlys gerą programą. Priimtas sprendimas suorganizuoti ir mini klausimą dėl ataskaitos apie gerą valdymą ES politikoje. Tai įvyks per artimiausius mėnesius. O dar vienas sprendimas priimtas dėl nuomonės apie ES inovacijų politiką besikeičiančiame pasaulyje. ITRE komitetas yra pagrindinis rengiant šį dokumentą, bet kadangi nepakanka laiko, mes neteiksime nuomonės. Nusiųsime laišką, mano pasirašytą laišką, kurį parengs sekretorijatas ir pranešim, kad mes atsisakome nuomonės, manom, kad tai dabar būtų geriausias veikimo būdas. Taigi tiek vakar buvo nuspręsta per koordinatorių posėdį. Paskutinis darbo atvarkės punktas, kito susitikimo vieta ir laikas. Nepaslaptis visi tą žinot. Balandžio 26 nuo 15 iki 18.30 ir 27 nuo 9 iki 12.30. Noriu visiems padėkoti. Labai ilga buvo šiandienos ir vakarykštė darbo atvarkė labai daug svarbių komitetų e, nuomonių ir pranešimų. Dėkoju už tai, kad buvo taip gerai pasirinkta šiam posėdžiui ir už darbą šiame posėdėje. Dėkoju vertėjams, pirmininkė, už dviejų dienų darbą. Baigiame posėdį.